Bene, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare. Labadiena, gerbiami kolegos, pradėkime darbą. Keletas pirmininko pranešimų Pirmininko pranešimai prieš pradedant mūsų darbus. Visų pirma, remiantis žiniasklaida, Azerbaidž... Azerbaidžiane e, balandžio 28 dieną ponas Galandarofas, e, kuris yra žinomas e, blogeris, įvykdė savižudybę E, Bakų e, kalėjime, kuriame buvo laikomos. Ponas Galandarofas buvo laikomas e, politinių kalinių, daugelio nevyriausybinių organizacijų. Mes kreipsimės į Azerbaidžiano valdžios institucijas, kad jos išsiaiškintų savižudybės aplinkybės ir kad būtų atliktas nepriklausomas, išsamus ir sąžiningas tyrimas. Už šio žmogaus E, mirti atsakingi asmenys turėtų stoti prieš teismą. Teismo procesas turėtų būti e, sąžiningas ir teisingas. E, labai gaila, kad blogerio kūnas dar nėra gražintas šeimai ir neaišku kodėl. Antras pirmininko pranešimas yra susijęs su situacija Izraelio kalėjimuose. E, šis e, darbo tvarkės punktas buvo įrašytas. E, dėl to, kad šiuo metu yra 1500 palestinos kalinių, kurios, kurie yra paskelbę bado streiką Izraelio kalėjimuose, tokio masto bado streikų ilgą laiką nebuvo. Tuo tarpu Palestinos atstovybė ES teigia, kad šiuo metu yra 6500 politinių kalinių Izraelio e, kalėjimuose. Pereitą mėnesį e, Izraelio valdžios institucijos e, sulaikė 509 palestinos piliečius vakarų krante. Dauguma jų negali pasimatyti su šeimomis ir, pasak Amnesty International, tai yra ketvirtosios Ženevos konvencijos pažeidimas. Įkalintų asmenų aprašymai nėra politinio pobūdžio, jie reikalauja dažniau matytis su šeimomis, e, nutraukti kalinimą vienutėse, pagerinti gydimą ir uždrausti įkalinimą be teismo. Kai kurių e, įkalintų asmenų uh, sveikato situacija, įskaitant ir Marvan Bargūti, prastėja, todėl būtina rasti kuo galima greičiau sprendimą šiai, e, šiai problemai. Tai yra e, tik pirmininko pranešimas, šiuo klausimu mes nediskutuosime. Tačiau man atrodo, kad reikia tokius, apie tokius dalykus informuoti DRUA komitetą. Dabar perikime prie darbo tvarkės projekto pranešimas dėl tarptautinės priekybos ir ES priekybos politikų poveikis pasaulinėms vertės grandinėms. Kaip jūs žinote, buvo priimtas sprendimas parengti e, nuomonės projektą skirtą INTA komitetui E, INTA komitete už šį klausimą yra atsakinga Marija Arena ir kadangi esu nuomonės referentas, norėčiau pristatyti tam tikrus aspektus. Tartautinė priekyba vis labiau remiasi e, globalios produkcijos e, gamybos modeliais, kai e, gaminant galutinį produktą įsitraukia įvairūs tarpininkai. Ir tai yra taip pat ir E, iššūkis, taip pat ir galimybė, kalbant apie e, e, ekonominius veiklos vykdytojus, kalbant, tiek kalbant apie vartotojus. Tačiau viena, vienas iš iššūkių yra pati vertės grandinė, kuri tampa labai sudėtinga ir kad sunku, sakykime, atsekti tam tikrus dalykus. Uh, E, pavyzdžiui, tą galima pasakyti apie e, žaliavas. E, sunku, sakykime, nustatyti jų kilmę. Ir Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie parduodamus produktus mūsų rinkoje, e, dažnai jie yra importuojami į, į ES. Ir tokiu atveju ES negali numatyti jokių standartų, kad e, kitose, pasa, e, kitose trečiosiose šalise tokie produktai būtų gaminami nepažydžiant žmogaus teisų. Iš kitos pusės, e, priekyba yra vienas iš aspektų, kuriuo galime mes pasinaudoti trečiųjų šalių atžvilgių, siekdami demokratijos ir e, žmogaus teisų laikymusi. E, esu parengęs E, nuomonės projektą, kuriame kalbama apie įvairius dalykus. Visų pirma, apie tarptautinės e, privalomas ir neprivalomas e, nuostatas, kad privaloma jų laikytis. Tokių nuostatų galėtų, pavyzdžiai galėtų būti TDO arba SBO dokumentai. E, antras dalykas. ES lygmenių turėtų būti sukurta viena įmonių stebėsenos sistema. Apie tai e, buvo kalbama Korao e, pranešime, kad turėtų būti sudaromi tarp įmonių ir jų tiekėjų E, susitarimai dėl žmogaus teisių ir tai sustiprintų jau dedamas kitas pastangas. Toliau kitas dalykas. ES priekybos politikos e, kontekste į visus priekybos susitarimus reikėtų e, nustat, nu, numatyti nuostatas dėl to, kad privaloma laikytis žmogaus teisų. Be to reikėtų sustiprinti stebėseną E, kaip, sakykime, tam tikri naudos gavėjai, konkrečiai šalis, kurios, e, kurios patenka į bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą, e, laikosi prisimtų įsipareigojimų. Toliau papildomos priemonės. Pavyzdžiui, reikėtų numatyti kriterijus susijusius su sakykime, viešaisiais pirkimais ES, e, kiek yra laikomasi e, žmogaus teisų. Taip pat e, siūlyčiau, kad būtų sukurta ženklinimo sistema, kur būtų nurodoma, kad gaminant produktą buvo laikomasi žmogaus teisų. Norėčiau kreiptis į kolegas, kad jie pateiktų bendro pobūdžio pastabas, rekomendacijas ir nenurodant konkrečių uh, E, valstybių narių pavadinimų ar pavyzdžių iš konkrečių valstybių narių. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėkime nuo pono Gyba. Ponas Gžib, labai ačiū. Šiandieną kalbu kolegės šešėlinės pranešės vardu, kai negalėjo atvykti į posėdį. Norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog šešėlinė pranešė dėkoja pranešėjui, pirmininkui mūsų pakomitėčiau, už gerą nuomonės projektą, gerai subalansuotą tekstą, kurį bus galima geriau pagerinti, pateikus visiems šešėlėms pranešėjams pakeitimus. Pasaulinė vertės grandinė yra labai svarbi visoms pasaulio ekonomikoms, kadangi egzistuoja tarpusavio ryšiai. Vakar kalbėjome apie įmonių socialinę atsakomybę ir taip pat šį elementą minėjome. Deja, ne visuomet galime užtikrinti veiksmingą e, kontrolę ekonomikos ar pasaulio E, vertės grandinės, taip vadinami krūvinieji mineralai buvo minėti kaip pavyzdys, bet tai nėra vienintelis pavyzdys. Šešėlė panašėja norėtų pasakyti, jog ji yra labai patenkinta, kad mūsų pakomitetis savo patirtimi gali prisidėti prie pranešimo projekto, kurį rengia Tartutinės prekybos komitetas. Labai svarbu analizuoti, kokį poveikį turi tarptautinė priekyba pasaulinėje e, vertės grandinėje. Ir ES turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Pirmiausiai mes turime stebėti, ar nepažeidinėjama žmogaus teisės. Pasaulinės vertės grandinės egzistavimas reiškia vystimosi galimybės visame pasaulyje ir tai reikėtų akcentuoti nuomonėje. Tačiau akivaizdu yra ir tai, kad tam, kad galėtume kontroliuoti pasaulinės vertės grandinės turėtume užtikrinti pusiausvyrą tarp mūsų reikalavimų žmogaus teisų srityje ir e, taip pat turime e, užtikrinti, kad mūsų teisės aktai būtų įgyvendinami, kad juos būtų galima gyventi realistiškai, realiame gyvenime. Mes E, suprantame, kad kiekvieną kartą, kai įvedamas teisės aktas, egzistuoja tam tikri pavojai ir mes turime sekti, ar tikrai galima tuos teisės aktus įgyvendinti ir mes turime sekti padėti visame pasaulyje. Vakar per diskusijas buvo pasakyta, jog tarptautinė priekyba gali teigiamai prisidėti prie deramų standartų žmogaus teisų srityje įtvirtinimo. Mūsų svečiai ekspertai apie tai kalbėjo vakar. Ir tai įrodo, kad jie, pilietinės visuomenės atstovai, mato, kad e, galima užtikrinti pozityvius pokyčius. Mūsų šešėlė panešė taip pat norėjo pasakyti, kad ji pateiks tam tikrų pakeitimų. Dėkuoju. Gracieliai. Ačiū Jums. Dabar žodis poniai Sargentiniai. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū už mm, Jūsų parengtą nuomonę. Vakar vyko labai rimtas viešasis klausimas pakomitetyje apie deramą stropumą tarptautinėms korporacijoms O prieš tai vyko vystimosi komitete diskusijos su komisijos nariu Mimica. Kalbėjome apie iniciatyvą aprangos sektoriuje ir parlamentas prašo privalomų priemonių. Komisija pažadėjo pateikti teisėkros pasiūlymą. Pernai buvo toks pažadas duotas, bet jis neįvykdytas. Manau, kad labai svarbu jog e, nuomonės e, tokios kaip dėvė e, duotų postumį tarptautinės prekybos komitetui. Mums reikia tam tikrų taisyklių importuojant produktus į ES. Mes turime nustatyti standartų 500 milijonų piliečių. Turime didžiausią vartojimo rinką esame pasaulyje ir mes turime turėti tokius standartus, kurie turėtų poveikį visam pasauliui. Dažnai e, kyla problemų ir vyksta diskusijos, vieni, kai vieni prašo privalomų reikalavimų, kiti sako, kad e, reikėtų priešingai elgtis. Mes, jeigu norime pakeisti intą požiūrį, turime tiesiai šviesiai kalbėti apie tai, ko mes norime. Norime, kad įmonės būtų atsakingos už žmogaus teisų pažinimus, e, kurie įvykdomi ne ES, o šalise, kuriuose gaminami drabužiai, pavyzdžiui, kuriuos dėvime. Ir noriu pasakyti, jog žalieji pateiks keletą pakeitimų, pavyzdžiui, e, žmogaus teisėms, poveikio žmogaus teisėms vertinimas. Man atrodo, kad mes turime taip pat kalbėti apie padėtį darbo vietoje, kadangi trūksta e, griežtų taisyklių, dažnai matome, kad vaikai dirba, žmonės dirba labai e, ilgą darbo dieną, atlyginimai žemi, tokios teisės kaip profsąjungų teisės nėra užtikrintos ir panašiai. Mes sieksime, kad nuomonė būtų labiau išbaigta ir pateiksime atitinkamus pakeitimus. Visi turėtume pabandyti siekti rezultatų ir taip pat tarptautinės prekybos komitete, o paskui balsuosime e, plenarinėje sesijoje Europos komisija negali ignoruoti nei šio klausimo, kaip kad negali ignoruoti iniciatyvos dėl aprangos sektoriaus. Pone Aukien dabar. E, atsiprašau, pirmininkė, aš pavėlavau šiek tiek kaip ir kiti, nes E, girdėjau, kad darbo tvarkėje, tiksliau maniau, kad darbo tvarkėje, kai buvo numatyta svarstyti Palestinos karinių klausimą, dabar ir aš girdau per vidinį ryšį, kad kalbate dabar apie tai. Uh, Credo, credo che le abbiano tradotto male. Man atrodo, kad jums netaip išvertė. Aš nesakiau, kad ne šiame komitete reikia diskutuoti. Aš pasakiau, kad dabar pateiksiu tik tai e, pirmininko pranešimą, bet nepradėsiu jokių diskusijų. Tačiau aš priemiau tokį sprendimą pateikti pirmininko pranešimą šiuo klausimu. Gal jums tiesiog netaip išvertė kad tai nėra e, šio komiteto kompetencijos dalykas. Taip, tai yra šio komiteto kompetencijos dalykas. Pasistengsiu Jums e, paaiškinti. Jeigu kažkas pasakė, kad e, šiuo klausimu DRUA komitetas e, nesirūpina, jums netaip buvo išversta, nes e, taip nėra. Aš tiesiog pateikiau pirmininko pranešimą, bet nepradėjau jokių diskusijų, todėl kad diskusijos nebuvo numatytos. Kaip pirmininkas pateikė jums pranešimą apie palestiniečių situaciją E, Izraelio kale, kalėjimuose. Taigi tai nėra joks kažkoks polemiškas dalykas. Delegacijoje e, ryšiams su Palestina, aš esu vicepirmininkė, jos mes apie tai taip pat kalbėjome. E, gal reikia kalbėti su ambasadoriumi, nes situacija tikrai labai sudėtinga. Taip, aš vertinu tai, kad jūs padarėte pranešimą, bet ką reikia daryti, ką, sakyti. Žmogaus teisės pažeistos iš esmės. E, tie žmonės yra tikrai politiniai kaliniai. Bet reikia su jais elgtis e, žmogiškai. Ir jeigu mes nežinome, kaip į tai sureaguoti, tai aš vis tik tai esu dėl to pasipiktinusi. Dar kartą pasikartosiu. Visų pirma, šis klausimas nebuvo įtrauktas į e, darbo atvarkę. Jūs mane teisingai, nesupra, e, neteisingai supratote. Aš e, susitikau su Palestinos ambasadoriumi, taip pat ir su Izraelio ambasadoriu ir kalbėjau apie šią situaciją. Dabar skirtingos politinės frakcijos turi pagalvoti apie tai, ar reikia parengti rezoliuciją skubos tvarka Europos parlamente. Ir, ir aš kaip pirmininkas pasakau, kad e, tiesiog situacija yra sudėtinga, yra humanitarinis klausimas, kurį reikia aptarti, Ir tai yra labai stipri žinia, kurią ketina pasiūsti mūsų komitetas. Pirmininko pranešimas buvo, bus paviešintas, tačiau pačios po to politinės partijos turės apsispręsti, ką daryti parlamentų lygių. Dabar pereikime, eikime toliau. David. Thank you. Um, global... Ačiū, dabar grįžtų prie pasaulinių tiekimo grandinių. Manau, kad visų pirma, turime pripažinti, kad ES turi daug priemonių, kaip kovoti su piknaudžiavimu tiekimo grandinėse. Tačiau kyla klausimas, ar esame pakankamai politiškai motivuoti taikyti tas priemonės. Man atrodo, kad tos motivacijos kol kas nėra. Pavyzdžiui, jau ilgą laiką mūsų laisvos prekybos sutartyse yra skyrius dėl e, tvaraus vystimosi ir tai yra galimybė mūsų partneriams įrodyti, kad e, jie laikosi žmogaus teisų principų ir rūpinasi aplinką, tačiau to iš tikrųjų nėra. Ir <coughs> nors tie skyriai laisvos prekybos sutartyse yra privalomi, tačiau norint užtikrinti jų taikymą, e, reiktų stabdyti vis, visos sutarties galiojimą. Taigi aš manau, kad reikėtų numatyti galimybę stabdyti būtent to skyriaus įgyvendinimą, jeigu yra pažįstos to skyriaus nuostatos. Toliau dėl bendrųjų lengvatų e, sistemos plus. E, Vėlgi ten numatyta, kad reikia laikytis tam tikrų e, tarptautinių įsipareigojimų, bet e, akivaizdu, kad kai kas tiesiog e, padeda varneles prie atitinkamų punktų. Partneriai teigia, kad laikosi tam tikrų konvencijų, nežiūrėdami, ar jos tikrai tas konvencijas įgyvendina ar ne, mes suteikėme toms valstybėms lengvatas. Na, Žinau, kad taip yra Šrilankoje. Manau, kad stebėsena turi būti sisteminga, e, rimta ir jeigu nustatomi pažeidimai, komisija turėtų būti paraginta kreiptis į valstybės narės ir parlamentą ir siūlyti panaikinti lengvatas toms šalims, kurios nesilaiko įsipareigojimų. Toliau kitas dalykas. Marija Arena savo pranešime INTA komitetui įtraukė įdomų pasiūlymą suteikti galių vartotojams. Tai yra viešai skelbti muitinės duomenys. Dabar yra, tie duomenys yra prieinami tik vyriausybėms. Juos reikėtų skelbti viešai. Tai yra duomenys apie importą ir eksportą, kad vartotojai galėtų priimti savo sprendimus. Pavyzdžiui, jeigu e, įmonė Primark E, prekiauja drabužiais. Te, ant tų drabužių užklijuota Primark etiketė, bet niekas nežino, kur tie drabužiai buvo pasiūti. Ir jeigu vartotojai turėtų e, prieigą prie tokios informacijos, tai taip jie įgytų daugiau galių. Ir galbūt mes galėtume įtraukti tai ir į savo nuomonę, kad dar sustiprintume Marijos arenos e, pasiūlymą INTA pranešime. Ačiū. Bene, allora, eh... Ar kiti norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau Jums informuoti, kad nuomonės projektai paprastai turi būti trumpi. Ir aš norėčiau pritarti poniai Sargentinė, kad e, tokiu atveju ši nuomonė turi būti kuo galima aiškesnė. Kad e, ir INTA e, komitetui būtų uh, aiški, kokia yra mūsų komiteto nuomonė. Taigi aš įvertinsiu pakeitimus, e, kurie bus pristatyti, tačiau e, man atrodo, kad e, reikės atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos įvardino Davidas e, dėl sankcijų ir panašiai. Pagrindinis šios nuomonės projekto tikslas yra parengti tokią nuomonę, E, kuri būtų priimtina visam šiam komitetui. Reikėtų pasistengti e, įtikinti Inta komitetą atsižvelgti į mūsų poziciją. Norėčiau priminti, kad kitą savaitę yra e, iki 12 valandos 11 dienose galėsite teikti pakeitimų pasiūlymus. Jeigu daugiau pastabų nėra, baigime diskusijas šiuo klausimu ir pereikime prie žiniasklaidos laisvės. Bene, possiamo iniziare. Puiku, pradėkime šiuos e, pasikeitimus e, nuomonėmis e, dėl žiniasklaidos laisvės. Greičiausiai žinote, kad vakar minėjome tarptautinę pasaulinę žiniasklaidos laisvės dieną ir Eh, non potevamo assolutamente non Ir šis klausimas mums yra labai aktualus. Tai yra pirmieji pasikeitimai nuomonėmis eh, šiais metais, kurie yra skirti paminėti konkrečias tarptautinės pasaulinės dienas. Ir šiandieną konkrečiai norime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę. Vakar to padaryti negalėjome, tai darome šiandieną, tačiau labai svarbu, kad tokie pasikeitimai nuomonėmis vyktų. Nereikia nei e, sakyti, kad e, žiniasklaidos priemonių laisvė, nepriklausomybė ir pluralizmas yra demokratijos ir pluralizmo kertiniai akmenys. Todėl informavimo priemonių laisvės bei nepriklausomybės e, sustiprinimas yra svarbus visiems mums. 2017 m. reporterių be sienų rengiama ataskaita bus paviešinta šių metų, šių, šio mėnesio pabaigoje. Ten kalbama apie tai, kad pasaulyje žiniasklaidos laisvės indeksas, e, kuris buvo pristatytas 16 e, metų balandžio 20 dieną, atskleidžia e, įtampos ir baimės atmosferą redakcijos yra vis dažniau kontroliuojamos tiek vyriausybių, tiek privataus sektoriaus. Norėčiau Jums e, priminti tam tikrus e, dokumentus, e, kuriuos parengė Europos parlamento tarnyba atsakinga už tyrimus. Šie dokumentai yra susiję su tokiamis temomis kaip netikros naujienos ir vakarų Balkanų E, žiniasklaidos e, laisvę. E, šios dokumentus galite rasti tiek internete, tiek posėdžių salėje. Norėčiau pristatyti Jums mūsų svečius. Esu įsitikinęs, kad šie svečiai yra tikrai labai mums svarbus. Tai yra Kristof Deluar, kuris yra reporterių be sienų generalinis sekretorius, taip pat ir e, Jeržė Pimenovski, e, kuris yra demokratijos e, fondo Europoje vykdomasis direktorius, bei Jekubas Kalenski iš išorės veiksmų tarnybos. Pradėkime nuo pono Deluar. kad galėtumėm oficialiai pradėti šias diskusijas. Taigi jums skiriama 10 minučių, po to dar suteiksime galimybę jums sureaguoti. Prašome. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, pristatysiu jums e, spaudos e, laisvės e, reitingo kasmetinę ataskaitą. Reporteriai be sienų yra Europos organizacija, turinti skyrius septyniose šalise ir penkiolikoje pasaulio miestų. Mes 2005 metais gavome Sakarovo premiją. Taip pat me, mes inicijavome spaudos laisvės e, dieną, kuri dabar yra minima e, gegužės trečią dieną. Visų pirma, Prieš pradėdamas kalbėti apie reitingą, noriu pasakyti, kad mums labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad pasaulyje pamažu nyksta e, spaudos laisvės gynėjai. Kai kalbu apie gynėjus, visų pirma, turiu galvoje valstybės. Mums ypatingą susirūpinimą kelia Junktinės Amerikos valstijos ir tai mus verčia galvoti, kad e, Europos Sąjunga ir mes žinome, kiek Europos parlamentas skiria dėmesio šiems klausimams ir aš labai noriu padėkoti parlamentui už jo veiklą žmogaus teisų srityje. E, taigi Europos parlamento ir visos ES vaidmuo yra nepaprastai svarbus, kaip niekada svarbus spaudos laisviai. Ir žurnalistai dabar mato, kaip jų gynimo klausimas vis rečiau pasirodo valst, įvairių valstybių e, darbo tvarkėse. Deja, mes dabar e, matome, kaip yra bandoma užčiaupti žurnalistus, kaip bandoma užgneušti e, spaudos laisvę. Po to, kai reporteriai be sienų prieš 15 metų pradėjo sudarinėti spaudos laisvės indeksą, e, niekada tas indeksas, kurio mes vertiname pasaulinę situaciją, nebuvo toks mažas. Taigi e, apskritai laisvė sumažėjo 14 procentų, beveik 2 trečdaliai e, valstybių e, užfiksavo pablogėjusią situaciją. Visų pirma, čia kalbu apie Balkanus. Na, Europa tikrai nėra tas žemynas, kur e, žiniasklaidos e, laisvė yra pati geriausia ir nors žinoma Europa pirmauja palyginti su Afrika, e, Azija ir Amerika. Jeigu pažiūrėtume į žemėlapį, kurį paskelbė reporteriai be sienų, tai yra žemėlapis su pažymėtas įvairiomis e, spalvomis matote, kad tos spalvos žemėlapyje keičiasi, atsiranda daugiau raudonos, daugiau juodos spalvos ir baltos e, šalis dabar šiemet tapo geltonomis, tai yra Slovakija. Keturios e, geltonos šalis tapo e, oranžinėmis, tai yra Taiti, Lenkija, Taitis ir dar viena šalis. Penkios oranžinės šalis tapo raudonomis. Bulgarija, E, Centrinė Afrikos Respublika, Maldyvai ir dar trys raudonos valstybės tapo juodomis valstybėmis, apie jas daug mes kalbame čia Europos parlamente, tai yra Burundis, Egiptas ir Balis. Ir Malis. Ir turiu pasakyti, kad Suomija, kuri e, šešis met, šešerius metus buvo pirmoji, buvo puikus pavyzdys, dabar yra trečia, ją pakeitė Norvegija. Ir E, pačiame reiting, pačioje reitingo apačioje yra e, Šiaurės e, Koreja, ji užėmė dabar Eritrėjos vietą. Eritreja tapo šiek tiek atviresnė. Jeigu apskritai vertintume, tai mūs, mums didžiausia nerima kelia demokratijos mažėjimas. Žinoma, yra tokių šalių, kuriuose vyrauja e, diktatoriški režimai, bet e, yra, tai yra savame suprantama, tačiau yra tam tikrų šalių, kurios situacija pasikeitė. Čia aš ypač kalbu apie, apie Turkiją. E, ten yra užgniaužta spaudos laisvė. Mūsų atstovas buvo įkalintas ir Teismo procesas vyks birželio 8 dieną ir jam grėsia 14 metų e, kalėjimo bausmės vien už tai, kad jis reiškia savo nuomonę. Taigi, e, žurnalistai dabar yra įkalinami, patiria grasinimus ir e, iš tikrųjų panašu, kad Kinija dabar pradės e, propaguoti naują modelį, e, žiniasklaidos propagandos modelį, prie to prisideda ir Rusija. Ir būtent e, tai yra tas momentas, kai demokratija turi tam pasipriešinti. Mums reikia demokratijos ir reikia kovoti. Mums didelį susirūpinimą kelia tai, kad Europa dabar rodo mažiau pavyzdžių nei anksčiau. Tai, kas vyksta Lenkijoje ir Vengrijoje, rodo, kad šios šalis žengė žingsnį atgal pastaraisiais metais ir situacija tapo dramatiška. Yra ir kitų demokratinių šalių, tai yra mm, kan, Kanada, Junktinė karalystė, e, Vokietija bet e, kai kur numatomos reformos tikrai kelias e, e, pavojų žiniasklaidos laisviai. Mums labai reikia, kad parlamentas ir jūsų komitetas kaip galima tvirčiau pasisakytų apie akivaizdžius kalėjimus, tai yra kalėjimus su grotomis ir apie nematomus kalėjimus, nes vis dažniau žiniasklaidos laisvės pažeidimai yra tokie minkšti, abstraktus. E, čia turiu galvoje, kad žiniasklaidai nustatomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, neseniai mes paskelbėme ataskaitą apie žiniasklaidos ribojimą, kurį vykdo oligarchai. Ir matome, kad tose šalise, kur žurnalistai yra kalinami, Pavyzdžiui, e, yra, pavyzdžiui, Turkijoje Erdoganas įsigijo žiniasklaidos priemonės, kad jis privertė savo aplinko žmonės įsigyti žiniasklaidos e, priemonės. Ir akivaizdu, kad ši, šis klausimas yra sudėtingas, nes e, viskas yra mažiau akivaizdu, tai yra siejasi su žmogaus e, E, teisėmis ir šiais klausimais turi užsiimti tokie komitetai kaip jūsų. Reporteriai be sienų e, siekia ginti žurnalistus. Mes porą metų e, vykdome kampaniją jungtinėse tautose, mes raginame įsteigti į, į, į vyriausiojo įgaliotinio žurnalistų klausimams poziciją. Žinoma, turime tarptautinę teisę ir žmogaus teisų konvenciją, tačiau trūksta konkrečių įgyvendinimo mechanizmų. Birželio mėnesį mes susitikome su, susitiksime, susitikome su bankimūnu, vyko susitikimo vasario mėnesį, darbas e, po truputį juda pirmin. E, Mm, ir labai noriu paprašyti jūsų paramos mūsų kampanijai, kad būtų paskirtas specialus žurnalistų teisų gynimo atstovas. Mm, toliau dėl e, netikrų suklastotų naujienų. Man atrodo, kad mums reikia naujų atskaitos taškų. Mes turime nustatyti e, profesionalius standartus e, reikia tikrinti faktus, bet taip pat reikia ir struktūriškai galvoti, reikia iš anksto apgalvoti, e, kaip užtikrinti, kad e, patikrinta patikima žurnalistų informacija būtų tinkamai platinama. Ir čia norėčiau papasakoti vieną istoriją. E, savo biure gavau laišką, kurią man atsiuntė Russia Today Sputnik atstovė tame laiške buvo sakoma štai kas. E, ten buvo pasakyta, remiantis visuotinė teisų, žmogaus teisų deklaracija ir kitais e, teisės aktais, jūs privalote mus ginti. Aš kol kas neatsakiau į tą laišką, nes mes dabar rengiame iniciatyvą, kuri e, mums leis konkrečiai suformuoluoti atsakymą. Tačiau tokio tipo laiškai rodo, tai, kaip e, yra netinkamai naudojamasi teisė rinkti informaciją. E, ir čia, manau, mes turime e, tinkamai reaguoti ir imtis iniciatyvų. Merci beaucoup. La parola ora a... Dabar norėčiau suteikti žodį Pomenovskį. Prašome. Thank you very much. Uh... Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte į šį susitikimą, kad leidote pasisakyti spaudos laisvės dienos progą. Mes e, ne pirmą kartą lankomis parlamente, pristatome savo veiklą Mes esame dėkingi už bet kokią galimybę pristatyti mūsų darbus Europos parlamento nariams ir kitiems, kam tai rūpi. Svarbu pasakyti, kad Europos demokratijos fondas buvo įkurtas remiant labai stipriai šią iniciatyvą Europos parlamentui. Taigi mes palaikome pat pradžių glaudžius ryšius ir Europos parlamento atstovai yra mūsų valdyboje, įskaitant šio pakomitečio pirmininką. Taigi ačiū Jums dar kartą už Jūsų paramą. Jo kolega ką tik kalbėjo apie tai, kad spaudos laisvės visur mažėja ir tai kelia labai didelį susirūpinimą mums. Mes, aišku, aišku, tikrai turime kažką daryti. Mūsų fondas veikia keletoje šalių, remia nepriklausomą žiniasklaidą, remia e, socialinį pilietinį aktyvizmą, kuris užtikrina daugiau skaidrumo, pirmiausiai vyriausybių veiksmuose ir politinių subjektų veiksmuose rytų partnerystės šalyse, Rusijoje, e, pietinė kaiminystėje gyvename projektą ir būtent jis skirtas tam, kad paremtume nepriklausomą žiniasklaidą. Šiandien diskusija galbūt bendresnė. Mes turime galvoti apie pagrindinius dalykus, kurie leistų mums bendrai kovoti uh, su tam tikrais reiškiniais, pavyzdžiui, klaidinančios e, išgalvotos žinios ar kitos priemonės, kurios naudojamos politiniuose mūšiuose. Tačiau m, mm, išgalvotos klaidinančios naujienos žinomos nuo senų laikų, tai nėra naujas reiškinys. Bet šiandieną mes sustarėme ne, su, ne tik su netikrom žiniomis, bet ir netikrais ekspertais, nuomonėmis bei e, minties centrais. Ir visa tai, visas tas mechanizmas yra skirtas tam, kad iškreiptų mūsų turimą pasaulio supratimą ir e, nukreipia mus link netikros realybės. Ir tai yra labai pavojingas procesas uždaroje ir atviroje visuomenėse tai yra vienodai pavojinga, nors atviroje visuomenėje turime daugiau priemonių apsiginti, o uždaroje visuomenėje e, žala gali būti nepaprastai didelė ir gali kilti rimtų pavojų tartutiniam saugumui. Paprastas pavyzdys. Jeigu Rusijos gyventojai, kurie yra maitinami propaganda, patikės, kad Europa nori juos užkariauti, žudyti. Ir jeigu jie tuo uh, tikės, tai jie bandys gintis ar pirmieji pulti ir tai mums kelia e, didžiulę grėsmę. Ir mes negalime kovoti iš išorės tokiais reiškiniais. Ir paaiškinsiu, kodėl. Išgalvotos žinios taip pat sukuria tikras emocijas ir tai yra labai sudėtinga tema. Mes kasdien turime galvoti, ką daryti, kovojant su tuo. Svaizduokite, paskleidžiama kažkokia žinia apie tai, kad e, Sirijo, pabėgėlis iš Sirijos e, Damstede e, išprievartavo merginą Vokietijoje žinia buvo išgalvota, bet kilo tikros emocijos, aistros ir tada tai išprovokavo tam tikrą elgesį ir politinius veiksmus. Ir tie, kurie priima sprendimus, politinius sprendimus, taip pat ir visuomenė e, turi siekti sukurti mechanizmus, kurie leistų izoliuoti tokias išgautas naujienas, e, užblokuoti jas, NVO nepriklausomi tinklaraštininkai galėtų tą daryti, bet tas judėjimas turi kilti iš apačios negalima paprasčiausiai viską spręsti įstatymais ar kažkokiamis politikos priemonėmis. Ir reikia tikrai mums susitelkti. Mūsų fondas e, tarsi tarpininkas yra tarp donorų ir nepriklausomos žiniasklaidos tuose regionuose, kuriuose veikiame. Mes dėje matome, kad yra daug e, neigiamų uh, tendencijų donorų elgesyje. E, vyriausybės, kurios tradiciškai rėmė nepriklausomą žiniasklaidą, dažnai e, turi rinktis ir pasirinkimas nėra lengvas. Pavyzdžiui, finansavimo mažinimas vienas iš pasirinkimų gali būti taip pat politikos priemonių koordinavimas ir daug nusiskandimų girdime, kad e, nestabilus yra finansavimas ir kad prioritetai keičiasi tarp donorų. Mes tą girdime iš savo partnerių, žiniasklaidos mm, priemonių įvairiose šalise netgi e, tokie stabilus donorai, e, Švedija, kurie numylėtinė visų paramos gavėjų pernai 40 procentų sumažino savo paramą. E, Laimiai šiais metais vėl gražintas ankstesnis paramos e, lygmo. Aš tikrai nenoriu kritikuoti Švedijos, nes ji viena iš didžiausių rėmėjų žiniasklaidos yra. Bet tokios tendencijos kelia mums didelį susirūpinimą, kadangi jos tikrai mažina galimybę skleistis nepriklausomai žiniasklaidai būti nepriklausomai e, nuo vyriausybės paramos savo šalyje ir nuo oligarchų paramos, taip pat nuo komercinių mechanizmų, kurie nebūtinai e, nori labai kokybiškos ir nepriklausomos žiniasklaidos. Mes matome ir kitą įdomią tendenciją. Tam tikrą prasme tai yra pozityvi tendencija. E, tai yra bendros e, diskusijos apie mm, hybridinės tam tikras e, tendencijas ir informacinį karą. E, gynybos ministerijų specialistai, saugumo specialistai kartu kalba su nepriklausomos žiniasklaidos rėmėjais, žmogaus teisų gynėjais ir kalba apie tos dalykus. Tai yra gera pozityvi tendencija, bet taip pat tai susijęs su tam tikromis grėsėmis ir mes turime atidžiai žiūrėti į tai ir labai atsargiai apibrėžti tam tikras politikos priemonės šioje srityje. Saugumo politikos e, logika. Uh, gali e, reikšti tai, kad vieno tipo propaganda bus pradėta kovoti prieš kito tipo propagandą, bet geriausias kelias kovoti su propaganda yra kokybiškos žiniasklaidos žurnalistikos e, rėmimas, nepriklausomos žiniasklaidos skatinimas, ūkdymas. Ir mes neturėtume leisti, kad kažkas užgrobtų nepriklausomos žiniasklaidos e, darbo tvarkės siekdamas trumpalaikių tikslų, pavyzdžiui, kovoti su propaganda. Tačiau susitelkimas toks yra labai pozityvus dalykas ir jisai, aišku, gali reikšti papildomą finansavimą ir papildomą politikų dėmesį. Dėkuoju. Ačiū Jums. Dabar suteiksime žodį ponui Kalinski iš e, išorės veiksmų tarnybos. Prašome. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą. Abu svečiai kalbėjo apie tai, kad e, prastėja žiniasklaidos laisvės e, situacija Rusijoje. Ir būtent e, todėl buvo sukurta mūsų darbo grupė išorės veiksmų tarnyboje. Patvirtinus tarybos išvadas 15 metų e, kovo mėnesį 28 valstybės narės priemė sprendimą, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų kovoti su Rusijos dezinformacijos kampanija. Mūsų, kamp, mūsų darbo grupė e, veikia nuo 15 metų rugsėjo mėnesį ir mūsų e, darbo grupė turi tris tikslus. Pirmasis tikslas. Tai yra pozityvi komunikacija Kitaip tariant, mes tengiamės išaiškinti, kas yra ES rytų partnerystės šaly, šalyse. Jeigu mes sugebėsime gur, Gruzijos ar Moldovos piliečiams, kas yra ES, tada jie nebegali, nebegalės tikėti Sputniko ar Rusijos žiniasklaidos e, pranešimais, kad ES jūs pavers gėjais ar pedofilais. E, E, tokių minčių e, buvo išsakyta šiame re, e, regione ir kai kurie jomis patikėjo. Toliau antras mūsų darbo grupės tikslas - tai yra sustiprinti pačią žiniasklaidą rytų partnerystės šalyse. Ir mūsų tikslas šiuo atžvilgiu yra labai aiškus. Objektyvi, kokybiška žiniasklaida yra labai svarbi kovojant su propaganda. Trečiasis tikslas greičiausiai sulaukia daugiausiai dėmesio. Tai yra e, prognozavimas ir reagavimas į tą e, dezinformavimo kampaniją. Pakeitėme pavadinimą, e, kurį siūlė Europos taryba. Ir dabar naudojame ne Rusijos, bet Kremliaus dezinformacijos kampanijos pavadinimą nes e, kalbant apie pačią dezinformaciją, tai ji e, yra vykdoma e, Rusijos valstybės žiniasklaidos. Ir ši, ši žiniasklaida skelbėsi esanti nepriklausoma, tačiau praktiškai tai yra informacija, kurią galime taip pat matyti ir Kiseliovo, ir Solovjovo E, programuose. Taigi, mm, jeigu mes sakytumėm, kad tokia dezinformacija vykdo Rusijos piliečiai, būtų neteisinga, nes tai yra e, Kremliaus e, veikla. Kodėl mes rūpinamės šiuo klausimu? Kalba eina ne apie vaikų žaidimus, kai kalba eina apie dezinformaciją. Dezinformacija vykdoma struktūrizuotai, vadovaujamosi e, Rusijos e, karinės e, doktrinos dokumentais, vadovaujamosi dokumentais, kuriuos parengė Rusijos kariuomenės generolai, kurie kalba apie informacijos konfrontaciją, kalba apie tai, kad reikia pasinaudoti e, dezinformacijai ir destabilizuoti e, savo priešų e, situaciją priešų šalyse. Taigi dezinformacija yra kaip viena iš kariavimo priemonių. Mes pastebėjome, kad kalbant apie propagandą, dezinformaciją, tai Jie užsiema, e, pavyzdžiui, 300 Rusijos e, žurnalistų, kurie neteisingai nušvietė, nušvietė Krymo įvykius, buvo apdovanoti Rusijos prezidento. Taigi e, matote, kad dezinformacija yra skirta pasiekti karinių tikslų ne karinėmis priemonėmis. Kalbant apie dezinformacijos programą, Tai sunku e, pasakyti, e, kas už jos slypi, jeigu vadovavimės tik tai oficialiais duomenimis. Kalbant apie oficialius duomenimis, e, Rusija išleidžia tarp 600 tūkstančių iki 1 milijonų eurų vien tik tai spaudai. Ir pavyzdžiui, tokiems e, laikrašiams kaip Sputnik ar e, Rusija šiandieną. E, turime kalbėti taip pat ir apie internetinius tink, tinklus ir internetinius trolius, kurie užsiema taip pat neteisingų ar klaidingų žinių skleidimu. Be to, prie to prisideda ir tam tikros E, organizacijos. Netgi diplomatai yra įtraukiami į dezinformacijos kampaniją. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie e, e, tai, kad Siras nevatai išprievartavo merginą ir atrodo, kad tokią informaciją visų pirma paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Žiniasklaida yra skelbiama įvairiomis e, kalbomis, pavyzdžiui, e, Russian Today skelbia informaciją keliomis e, dešimtimis kalbų, Sputnik 30. Taigi, ką mes ket, ket darome su šią informaciją? Pagal mūsų įgaliojimus mes tiesiog siekiame informuoti žmonės apie šį fenomeną apie šį renginį. Ir būtent to pageidauja mūsų partneriai rytų partnerystės e, šalyse, nes dažnai jie susiduria su e, išteklių problema. Net žurnalistai iš e, Gruzijos ar Ukrainos susiduria su štai kokia problema. Jiems trūksta finansavimo ir finansavimo trūksta todėl, kad donorai nežino, su kokiamis problemomis tie žmonės susiduria. Taigi mes tengiamės informuoti žmonės apie šį reiškinį ir norime parodyti, kokį rezultatą duoda ta e, Kremliaus vykdoma dezinformacijos kampanija. E, tam tikslui mes e, rengiame ir tam tikrą leidinį, kur pateikėme paskutinius, sakykime, Kremliaus vykdomos dezinformacijos kampanijos pavyzdžius. Taip pat mes turime ir savo Twitterio ir Facebook paskiras, taip pat ir internetinę svetainę kur skelbiame informaciją ir e, tikrai norėtumėm, kad jūs e, taptumėte mūsų socialinių tinklų sėkėjais. O kai dėl pagrindinių tų žinių, kurias mes e, nustatėme, rinkdami informaciją per, per pastaruosius 18 mėnesių, tai galime, sakykime, identifikuoti e, tris e, svarbiausias dezinformacijos E, žinias. Visų pirma, vakarų pasaulis yra pristatomas kaip blogis. Kaip e, Jerzi jau sakė, kad dažnai yra kalbama apie vakarų pasaulio agresiją Rusijos atžvilgių ir tai gali kelti labai rimtą problemą, jeigu mes norime bendrauti su Rusijos žmonėmis, nes žmonės tik, tikrai tikės, kad mes e, bet kurią momentą galime e, užpulti Rusiją. Toliau kitas, e, kitas dalykas. E, Rusijos veiksmai visada pristatomi teigiamai. Ir kaip ir iš esmės niekas e, nėra pažeidžiama pagal e, tarptautinę teisę. E, kai buvo užimtas Krymas. Tai yra tiesiog kitoks nepriklausomas tarptautinės teisės interpretavimas. Toliau trečias dalykas e, yra susijęs su Ukraina didelė dezinformacijos dalis yra skirta šiai šaliai, e, e, kariniam konfliktui. Neva rašoma, kad Ukraina nėra šalis, nėra valstybė, Rus, Ukraina visada buvo Rusijos dalis, arba kad tai yra e, rusofob, rusofobiška šalis ir panašiai. Taip pat galime pamatyti, kad e, ir tokių žinių, kad e, Ukrainą valdo fašistai. Visai neseniai e, prieš Niderlandų referendumą dėl asociacijos sutarties būtent tokia žinia, tokia antis buvo paleista ir tai gali įtakoti ir sprendimų priimimus Europoje. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Grazie, grazie lei. Ačiū. Ar kas nors norėtų sureaguoti iš komiteto narių? Ponas Džip. Dėkuoju. Manau, jog informacija, kurią jūs pristatėte, pasiekia mus ir taip, tačiau visuomet yra įdomu išgirsti, ką sako ekspertai. Jūs kaip ekspertai, specialistai, kur kas geriau viską matote, galite detaliau pakalbėti ir norėčiau pasinaudojęs progą padėkoti Jums už tai. Spaudos laisvė, žodžio laisvė tarp žurnalistų yra labai svarbi, aktuali tema. bet buvo įdomu išgirsti jūsų mintis apie varžymą žiniasklaidos ir žodžio laisvę. Kartais elgiamasi brutaliai, kartais labai subtiliai, kartais, pavyzdžiui, pasikeičia tik savininkai ir tai jau reiškia, kad gali apribota būti žodžio spaudos laisvė. Dar vienas gana svarbus reiškinys yra socialinė žiniasklaida ji vaidina labai svarbu vaidmenį, pirmiausia, skleidžiant išgalvotas naujienas, kurių tikslas yra labai konkretus, specifinis. E, ji, tas tikslas yra iškreipti mūsų matomą realybę. O tai reiškia, kad mūsų mąstymas, pasaulio suvokimas irgi atitinkamai kinta. Labai svarbu yra akcentuoti tai ir žmonėms aiškinti, kokia yra žala tų neteisingų, su, suklastotų naujienų. Ta gali padaryti e, žurnalistai taip pat ir mes. Mes iš jūsų girdėjome, tiksliau tai gali iškreipti ir mūsų veikimo būdą. Jūs sakėte, kad net rinkimai gali pakreipti tokios naujienos, nežiūrint jau apie agresijos situacijas, kai e, aneksuojama yra teritorija šalies. Mes žinome, kad prie to labai stipriai gali prisidėti išgalvotos naujienos. Pasižiūrėsime į rytų kaiminystę. Aš norėčiau kreiptis į išorės veiksmų tarnybos atstovą. Žiūrint į e, rytų partnerystę ir į šalių sąrašą, Kila klausimas, kokia yra atskirų šalių padėtis ir ar pablogėjo kai kur padėtis ir ką mes galėtume padaryti. Barbara. Dėkoju, atsiprašau, kad pavėlavau. Du klausimus turėčiau. Mm, vienas e, skirtas e, mūsų komitetui ar kolegams iš komisijos. E, Tai e, klausimas susijęs su skubos tvarkas svarstomis e, rezoliucijomis. E, aš mačiau mūsų rezoliucijos kopiją, kuri buvo išspausdinta Filipinų laikraščiuose, kai ją patvirtinome. Ir aš sulaukiau labai daug nemalonių elektroninių laiškų. Mano darbuotojai turėjo užblokuoti mano sąskaitą taip pat ir Facebooko sąskaitą. Ir tai atkeliavo, man atrodo, iš vieno šaltinio. Man atrodo, kad tą organizavo. Ir e, tai atrodė buvo organizuota iš vieno šaltinio iš vyriausybės ir buvo organizuotas tas pasipiktinimas, protestas. Kitas klausimas yra jums. E, jūs kalbėjote apie tai, kad norite, jog būtų paskirtas specialusis pranešėjas, kuris apgintų žurnalistus ir galbūt reikėtų e, kalbėti apie informatorius. Kaip galima, pavyzdžiui, daryti skirtumą tarp tyriamosios žiniasklaidos ir informatorių? Ar, pavyzdžiui, to specialaus įgaliotinio, specialaus pranešėjo uh, įgaliojimus apimtų ir tie, ir tie subjektai. Dėl Filipinų. Mes greičiausiai lankysimės tenai Liepos mėnesį. Tačiau dėl. E, mane jau informavo, kad gali būti, kad būsime sulaikyti vos tik įsilaipinsime e, Filipinuose, taigi pasiruoškite tam. Yes, Barbara. Saraja, dėkuoju. E, Barbara, aš irgi labai daug gavau laiškų iš Filipinų, jie baisaus turinio yra grasinančio pobūdžio. Norėčiau kreiptis į svečius. Taip, reikia daugiau apsaugos. Bet galiu pasakyti, kad politinės tai yra labai rimtas politinis judėjimas, kuris bando sugriauti mūsų demokratinės vertybės, o žurnalistai, žiniaslaida e, yra tie, kurie visuomeniai pristato mūsų demokratinės vertybės. Jie labai svarbus yra žmonėms, mažumų atstovams. Ir tik laisva žiniasklaida gali pristatyti jų padėtį. Pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje, jeigu nebūtų paskelbusi laisva žiniaslaida informacijos apie aplinkosaugos skandalus. kurie labai pakenkė vietos gyventojams, mes nebūtume žinoję tų dalykų, taip pat nebūtume žinoję e, atveju, kai buvo išprievartautos moteris Indijoje. Ir kai kas nori sukurti judėjimus, kurie bando sugriauti mūsų e, demokratinės vertybės, bet e, tai gali pakengti ir kitoms e, demokratijos sritims. Mes turime suprasti, kad ne tik Rusija ar kažkas atskirai veikia, mes matome visur panašias, panašius reiškinius. Ir jeigu pasižiūrėsime į, į JAV, uh, Trumpui nereikia sodinti kalėjimą pra, uh, e, reporterių, jis paprasčiausiai gali iškraipyti tiesą. Mes visi turėtume kalbėti apie tai aiškiai, garsiai visi, kurie giname demokratiją. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir e, aš norėčiau pateikti keletą pastabų. Jeigu leisite, mano pastabos bus tokio provokatyvaus pobūdžio. Esu įsitikinęs, kad egzistuoja tikras e, problemų spektras susijęs su spaudos laisvė. E, naujas dalykas yra tos netikros išgalvotos žinios, naujienos, kurios įtakoja kai kurių šalių politinius procesus, ką mes matėme visai neseniai. Ir e, žinia, kad, sakykime, už tai buvo atsakinga Rusija. Tačiau yra ir kitas klausimas. Tai yra pati žurnal... E, tai yra objektyvi žurnalistika. Ir e, šiuo atžvilgiu reikėtų kalbėti apie įvairius dalykus. E, skirtingose šalyse egzistuoja skirtingas pošiūris į žurnalistus. Kai kuriuose šalyse žurnalistai netgi yra įkalinami. Tai yra labai rimtas klausimas. Toliau yra dar viena problema, e, kuri mums yra aktuali. Tai yra žiniasklaidos koncentracija, kuri veda prie to, kad e, naujienos e, skelbiamos dažniausiai būna vienodos. Toliau kitas dalykas yra socialiniai tinklai ir jų atsakomybės klausimas. Nes man atrodo, kad sakykime, socialiniais tinklais skleidžiamos netikros išgalvotos naujienos nėra kontroliuojamos ir todėl e, atsiranda visa eilė problemų. E, galiausiai žiniasklaidos kaip e, galios naudojimas. Kai kuriuose šalyse žiniasklaida valdžios yra naudojama plačiau, kitose šalyse mažiau, tačiau problema lieka. Ma, aš susidūriau su štai kokia situacija. E, kalbant apie kai kurias šal, e, šalyse, e, egzistuoja represiniai režimai. Ir ten žurnalistai vaidina labai svarbu vaidmenį. Tam tikra prasme, kad jie išgyventų, jie priversti moderuoti skelbiamą informaciją. Tačiau vakaruose kai kurie žurnalistai patys e, pasisiūlo e, padėti e, valdžios institucijoms, skelbiant vieną ar kitą informaciją. Ir toks dalykas yra klaidingas. Reikia suvokti, kad egzistuoja problemų ir vakarų pasaulyje. Vakar žiūrėjau Italijos vieną kanalų, ten vyko diskusijos. Dėl e, vakcinavimo, vakcinų naudojimo yra kai kurios e, politinės jėgos turi labai stiprią poziciją šio klausimu. Turiu omenyje penkių žvaigždžių judėjimą, kuris kelbė, kad e, vakcinavimas turi šalutinį poveikį. Todėl nereikėtų skiepytis. Štai vakar pastebėjau, kad jau New York Times paskelbė straipsnį, kuriame buvo sakoma, kad e, penkių žvaigždžių judėjimo vadovo paskelbta žinia dėl e, vakcinavimo buvo suformuota e, suformuoluota taip, kad būtent šios, šio judėjimo vadovas Grilis yra atsakingas už tai, kad Italija e, padidėjo timų atvejų skaičius. E, turiu priminti, kad ponas Grilis yra e, buvęs komikas, tačiau niekada nėra sakęs, kad skiepintis tikrai nevertėtų. Tuo tarpu mm, žiniasklaida atsekė, kad 98 metais vienoje iš savo e, laidų ponas Grilis neteisingai pajokavo apie skiepus. Ir tokia žinia buvo panaudota politiniais tikslais, nes e, kalbant apie penkių žvaigždžių judėjimą, E, jie buvo tiesiog e, apšmeišti šiuo atžvilgiu. Ir e, norėjau tiesiog jums pristatyti šią situaciją ir paklausti jūsų nuomonės. Prašome. Merci à vous, Monsieur le Président. Avant de vous répondre, je vais répondre. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau trumpai dar sureaguoti į klausimą apie informatorius. Mes galvojame, kad yra du būdai tą padaryti. Europos institucijos e, daug svarsto. Tai pradėsiu iš pradžių. Dėl vidaus e, informatorių tai yra kur kas platesnis dalykas negu kad e, žurnalistų tik tai klausimas. Juos reikėtų ginti tiesiogiai kadangi jų tapatybė išaiškėja vienu ar kitu būdu Ir kitas dalykas yra žurnalistų šaltinio apsauga. Pagal mūsų logiką būtų uh, svarbu apsaugoti žurnalistų šaltinius ir kiekvieną kartą mes turėtume siekti užtikrinti, tai tai būtų mūsų pareiga. Jūs kalbėjote ką tik tai pirmininkė apie šalis, e, kurios e, yra demokratiškos, kai kurios e, iš tų šalių yra autoritarinės valstybės, bet bet kur dažnai žurnalistams tenka atlikti labai nešvarų darbą. Ir kartais žurnalistai gali tapti valdžios tarsi įrankiu. Ir jeigu žurnalistas, žurnalistas pirmiausia turi siekti dirbti kokybiškai, e, turi turėti galimybę dirbti laisvai ir nepriklausomai. Ir reikia siekti užtikrinti žurnalistikos laisvę ir nepriklausomybę. Taip pat reikia akcentuoti tai, kad e, demokratinėje sistemoje kiekvienas turi e, žinoti, koks yra jo vaidmuo kad žurnalistai nepatakauja politikams, nei humoristai ir panašiai. O jau kalbėsime apie nepriklausomumą. Tai yra nepriklausomas nuo ekonominių, politinių, religinių jėgų. E, e, pluralizmo. Mm, reikia užtikrinti pluralizmą ir e, žurnalistai neturėtų tarnauti niekam. Jie turi kovoti prieš interesų konfliktus, e, turi kovoti su bandymais kištis į jų veiklą ir reikia griežtų procedūrų, kurios tam tikra prasme turėtų būti privalomos Ir reikia taip pat įdėkti procedūras e, tiek žiniasklaidos e, priemonėse ir Reikia mm, įrašyti tam tikras nacionalinės e, taisyklės, taip pat tarptautinės normas, kad būtų galima atskirti kokybišką žurnalistiką nuo kitokių informacijos tipų. Pavyzdžiui, jūs ką tik kalbėjote išgal, apie išgalvotas žinias, apie propagandą ir šiaip informaciją. Dėl koncentracijos Dėl e, išgalvotų naujienų galima kalbėti apie e, du loikos tipus. Pirmiausia, e, kaip padaryti, kad tokios žinios nepasklistų, nes jos yra neteisingos. Tai yra faktų tikrinimo strategija, tai gali padėti apriboti tokių žinių sklidimą. O O Vokietija, pavyzdžiui, taiko tokią praktiką, kai yra baudžiamos, e, baudžiamos įmonės turinčios socialinius tinklus, palaikančios socialinius tinklus, kurios leidžia e, skleisti neteikingas žinias. E, pavyzdžiui, Facebookas turi vertinti, ar skleisti tam tikras žinias ar ne. Ir kitas yra kelias, kuris mūsų nuomonė yra geresnis, kuris yra toks labiau struktūrizuotas, tai yra e, teikti pirmenybę struktūroms, kur, kurios renka informaciją remdamosi sažiningumo, e, nepriklausomumo ir e, faktų tikrinimo principais. Ir jie, bandant atsekti tam tikras žinias, reikia e, pasižiūrėti, ar struktūros, e, kurios yra prie e, žinių ištakų, atitinka tuos kriterijus. Dėkuoju. Ne, ne visi klausimai buvo skirti man, bet aš noriu streguoti į du pastebėjimus dėl nepriklausomos žiniasklaidos paramos jai. Ir kaip suvienyti žmonės, kurie e, propaguoja demokratijos vertybės. Labai svarbus tas dalykas mums yra. Europos demokratijos e, fondas veikia rytų, pietų kaiminystėje. Pirmiausiai mes neveikėme visame pasaulyje, bet e, tikimės, kad vieną dieną pradėsime veikti viso pasaulio mastu ir uh, Mm, galėsime e, siekti sukurti papildomos vertės, e, keičiantis žiniomis, patirtimi e, pasaulyje ir išreiškiant solidarumą su tais, kurie gyvena atviroje visuomenėje ar sudėtingomis aplinkybėmis ir kurie bando į, laikytis tam tikrų vertybių. Norėčiau pakomentuoti tai, ką minėjo ponas Penseri dėl vakcinos, dėl skiepų ir kaip kovoti su netikromis naujienomis. Pritariu reporteriams be sienų. E, teisiniai veiksmai yra potencialiai pavojingi. Mes turėtume remti natūralius mechanizmus, kurie uh, gali būti sukurti pačių žmonių, tų, kurie naudojasi žiniasklaida. E, pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Kalbėjome apie skiepus, o aš norėčiau pakalbėti apie sveiką maistą. Kai atsirado sveiko maisto idėja, ji nebuvo nei įstatymų, nei vyriausybių idėja, atsirado žmonės, kurie pradėjo kalbėti apie sveiką maistą. Ir buvo sakoma, e, šis vyno ūkis e, gamina gerą vyną, e, šiame sode išauginami geri kokybiški oboliai, aš ten buvau, viską patikrinau ir atsirado tam tikras vertinimas. Ir jeigu atsiranda mechanizmas koks nors internetinis, kuris suteiktų žvaigždės kažkokiam produktui ir pakvies mus vertinti produktą ir mes galėtume tokiu būdu panašiai vertinti žiniasklaidos priemonės žvaigždėmis. E, pavyzdžiui, reportai be sienų ar kitos žiniasklaidos organizacijos patikimos nepriklausomos galėtų e, tiesiogiai įtakoti tai. E, ir mes taip pat E, nežinia, ar turime pakviesti e, silicio slėnio įmonės padėti mums, nes jos sukurs algoritmus ir tokiu būdu žiniasklaidos priemonės, kurios pakviesti tada žiniasklaidos priemonės, kurios bus vertinamos geriausiai ir pirmosios ir pasirodys, e, kai bus atliekamos paieškos. Taigi jos bus vertinamos kaip patikimi žiniasklaidos šaltiniai. Sveikas maistas, e, sveika žiniasklaida galima būtų dirbti pagal tą modelį ir paskui galbūt gali atsirasti teisės aktai, e, atvirų visuomenė vyriausybės galbūt gali pasirūpinti tam tikromis gairėmis, standartais ar netgi teisės aktais, kurie galėtų skatinti tą principą. Thank you. Uh... Soraya. Ačiū. Politiniai ar kiti režimai nėra vienintelė grėsmė žiniasklaidos laisvė. Ir autokratiniai režimai nėra vienintelė grėsmė, didelį įtaką daro ir ekonomika. Aš esu iš Švedijos ir Švedijos požiūrių galiu pasakyti, kad dabar labai didelį matomumą įgyjo kraštutiniai dešinieji, kad ir koks nereikšmingas klausimas būtų nagrinėjamas, jie sulaukia labai daug dėmesio. Tai reiškia, kad mes rinkėjams sudėkėme nemokamą propagandą ir tai nėra susijęs su žiniasklaidos laisvė ar diskusijomis. Mes negalime diskutuoti su tokiais asmenimis. Taigi, žmonės tos kraštutinių, ta kraštutinių dešiniųjų propaganda gauna iš tradicinių žiniasklaidos priemonių. Ir man kyla klausimas, kaip reikėtų į tai reaguoti. Juk nesame nepriklausomi nuo ekonominių interesų. Na, tai yra ypatinga žurnalistikos forma veiksmingą žurnalistiką. Tačiau nežinau, ar e, galime apie tai kalbėti, kalbėdami apie laisvą žiniasklaidą, apie spaudos laisvę. Ar, kolego, ar svečiai norėtų sureaguoti? Prašome. Yes, was, uh, Taip buvo klausimas pateiktas man. E, buvo klausima kaip yra su rytų partnerystės šalimis, kokia ten yra padėtis, kaip tą padėtį gerinti. Na, mūsų komanda, e, siekdama aiškinti ES e, politiką šiame regione, mato, kad na, tų šalių pozicijos yra tokios pačios. Mes bandome siūsti tą patį signalą, atsižvelgdami į šalies specifiką. Tačiau galbūt klausimas buvo labiau susijęs su žurnalistų darbo sąlygomis ir manau, kad apie jas geriau pakalbėtų kiti e, pranešėjai. Dar porą žodžių apie tai, kas buvo pasakyta apie Facebook. Kiek žinau, Facebook neketina tapti redaktoriais, E, iš tikrųjų yra samdomi žurnalistai tose šalise, kad jie tikrintų faktus. Pavyzdžiui, Vokietijoje žurnalistai iš korektiv e, yra įpareigoti e, nustatyti įtartinus šaltinius. Taigi tai nėra Facebook darbuotojai, tai yra Vokietijos žurnalistai tikrinantis faktus. Ir dar trumpa pastaba apie teisinės priemonės. Aš nesakau, kad jų reikėtų imtis, tačiau gana skeptiškai vertinu mm, tai, kad galėtume numatyti vieną sprendimą visoms šalims, į, į kurias yra nukreipta propaganda. Šalių ypatybės yra labai svarbios. Pavyzdžiui, Baltijos šalyse e, taikinys yra rusakalbės mažumos E, kitur, kitose šalise labiau taikomasi į vyresnius gyventojus, dar kitur į kraštutinius dešiniuosius ar kairiuosius. Kai kuriuose šalise susirūpinimas dėl saugumo yra daug didesnis, pavyzdžiui, Lietuvoje ar Latvijoje. Taigi nesu tikras, ar mums reikėtų galvoti apie vieną sprendimą skirtą visoms šioms šalims. Tos šalis pasižymis sava specifika ir propagandos vaidmojose skiriasi. Bene, grazie. Eh. Puiku. Man atrodo, kad e, diskusijos tikrai buvo naudingos. Norėčiau padėkoti visiems e, mūsų svečiams, e, kurie dalyvavo šiuose diskusijose dėl spaudos laisvės. Ir dabar siūlau perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Chi è l'altro speaker? Iniziamo fra 5 minuti. Eh. Tęsime darbą po 5 minučių. Okay. Pagal mūsų darbo atverkę keistumės nuomonėmis su Aristridu Nononsi, kuris yra Junktinių tautų nepriklausomas ekspertas Sudano klausimų. Kalbėsime apie žmogaus teisės Sudane. E, Žmogaus teisų situacija Sudane e, prastėja, dėl tos priežasties priemėme sprendimą įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę, todėl, kad e, taip pat ketiname organizuoti e, vizitą Sudane 2017 m. gruodžio mėnesį. Ir aišku, šio vizito klausimų taip, taip pat bus organizuojamos organizuojamas apsikeitimas nuomonėmis antroje metų pusėje. Vienas iš mūsų e, pakviestų ekspertų, ponas Janas Figelis, kuris yra ES specialusis pasiuntinys e, religijos ir tikėjimo laisvių e, klausimų už ES ribų, negali atvykti dėl sveikatos priežasčių, linkime jam kuo greičiau pasveikti. Ir tuo pat metu noriu pasveikinti poną Aristridą Nunonsy, kuris yra nepriklausomas Jungtinių tautų ekspertas Sudano klausimo. Jis yra kilęs iš Benino, e, žmogaus teisų tarybos e, paskirtas e, į šią poziciją 2015 metais. Jis yra teisės mokslų daktaras, turintis daug patirties dirbant tiek tarptautinėse, tiek Afrikos organizacijose. 2017 m. kovo mėnesį ES valstybių atstovai bei ES institucijų atstovai, kurie yra atsakingi už ES politiką Afrikos atžvilgiu, apsilankė Sudane. E, ten susitiko su užsienio reikalų ministru, su e, Sudano vyriausybės atstovais, politinių partijų, e, jaunimo, moterų, religinių grupių atstovais, parlamento nariais, pilietinės visuomenės atstovais. Taigi tie būtų iš mano pusės. Dabar iš karto norėčiau ir suteikti e, žodį ponui Nononsi. 10-15 minučių, prašome. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Ačiū pirmininkė, jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai. Man didelė garbė lankytis Bruselėje, ypač mm, Europos parlamente ir kalbėti su jumis apie padėtį Sudane. Turbūt, kaip e, žinote, pirmininkas mm, teisingai pasakė, aš esu nepriklausomas ekspertas žmogaus teisų klausimai Sudane. E, aš pradėjau eiti šias pareigas 2014 m. rugsėjo mėnesį. E, pagal žmogaus teisų tarybos rezoliuciją 2729. Šią rezoliuciją aš buvau įpareigotas ir toliau e, palaikyti ryšių su Sudano vyriausybė, vertinti, tikrinti ir teikti ataskaitas apie žmogaus teisų padėtį kad būtų galima pateikti rekomendacijų dėl techninės pagalbos ir gebėjimų kūrimo, sprendžiant žmogaus teisų klausimus šioje šalyje. E, aš taip pat turiu vertinti informaciją, įskaitant informaciją, kurią pateikė Sudano vyriausybė, taip pat nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, visa tai man turėtų padėti įvykdyti savo įgaliojimus. Norėčiau labai padėkoti ES už jos paramą mano mandatui, ypač dėkoju Europos parlamentui ir jo žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad jis rengė šį briefingą. Svarbi mano darbo dalis yra lankytis šalyse, įvairiose vietose Sudano Respublikoje, aptarti žmogaus teisų padėtį ir galima techninio bendradarbiavimo e, sritį su Sudano vyriausybė, taip pat su svarbiausiais partneriais, jungtinėmis tautomis, diplomatų bendruomenė ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Po to, kai buvau paskirtas, aš keletą kartų lankiausi šalyje, ten praleisdavau 10-12 dienų, lankiausi kartume, Darfūre, e, taip pat susitikau su įvairiais e, partneriais. Žmogaus teisų taryba jau pateikiau dvi ataskaitas, e, kuriuose išdėščiau rekomendacijas Sudano vyriausybei ir tarptautiniai bendryjai, kad būtų atkurto žmogaus teisės šioje šalyje. Iki šiol dauguma mano rekomendacijų ir mano pirmtakų, pirmtako rekomendacijų dar nėra įgyvendintos. Aš ir toliau dirbu su e, vyriausybės institucijomis, e, siekiu, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos. Šiandien e, pakalbėsiu apie politinę padėtį Sudane, apie politinį dialogą, politinio dialogo procesą, kurį boikotavo pagrindinė opozicinė grupė. Tas dialogas vyksta priešiškoje aplinkoje, bet Sudano vyriausybė ėmėsi įgyvendinti rekomendacijas. E, buvo paskirtas Barakli Arsalsali, jis yra pirmasis e, Mm, jis yra paskirtas į ministro pirmininko postą, e, paleidus nacionalinės vienybės vyriausybės kabinetą. Jūs turbūt žinote, kad 2017 m. sausi vyriausybė pas jungtinių tautų valstybės nusprendė panaikinti sankcijas Sudanui, atsižvelgdamos į uh, pažanga padaryta penkiose srityse. Nu, tai yra karinių veiksmų nutraukimą, e, pažanga pietų sudane, taip pat pastangas kovotis, kovojant su terorizmu. Taigi, tas, tas atšaukimas dar bus peržiūrėtas Liepos mėnesį, bet tai suteikia galimybę užmėgsti dviejų šalių ryšius ir turėt, taip turi būti didelė pagalba Sudano ekonomikai. Kalbant apie karinius aspektus, turiu iš pat pradžių pasakyti, kad e, Darfūrė, e, Pietų Kodafanė ir Brunajum e, veiksm, karinių veiksmų smarkiai sumažėjo. Sudano liberal, išlaisvinimo armija keletą mėnesių buvo vienintelė kovojanti jėga Darfūre. Ta armija susilpnėjo. Dauguma teritorijų, kuri, kurios anksčiau buvo kontroliuojamos e, kito judėjimo, dabar yra perimtos Sudano vyriausybės. Vis dėlto Nepaisant tos karinės sėkmės, 2016 m. Liepos mėnesį Sudano vyriausybė paskelbė ugnies nutraukimą. Tas nutrauk, ugnies nutraukimas buvo pratestas dar šešiams mėnesiams, kol kas tos paliaubos tebe galioja ir e, teisingumo e, judėjimas ir Sudano e, išlaisvinimo armija Tai yra du judėjimai. E, taip pat paskelbė paliaubas. Ir paliaubų daugiausia laikomasi, jų laikosi e, Sudano išlaisvinimo armija. E, Jungtinių tautų įgyvendinimo komisija ir toliau dirba su Sudano vyriausybė siekiama E, atnaujinti tikras tiesioginės dėrybas. Ir turiu pasakyti, kad e, vis dėlto kol kas e, nėra pasiekta pažangos įgyveninant šį planą. Kalbant apie restituciją, yra išplėsti nacionalinės žvalgybos tarnybos įgaliojimai ir tai turi neigiamos įtakos žmogaus teisų įgyvendinimui Sudane. Taigi nacionalinės e, žvalgybos ir saugumo tarnybos ir toliau suiminėja žmonės savavališkai ir dažnai tai daroma pažeidžiant Sudano tarptautinę konstituciją, taip pat pažeidžiant tarptautinius žmogaus teisų standartus, pavyzdžiui, ir toliau yra bandoma susidoroti su politiniais oponentais. Vis dėlto yra ir tam tikrų teigiamų poslinkių, kuriuos reikėtų paminėti. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti reformą, kurią vykdo Sudano vyriausybė, e, kuria siekiama užtikrinti valdžių atskirimą. Tai yra prokuratūros ir teisingumo ministerijos atskirimą. Ir ši reforma sustiprins e, teisinės valstybės principus ir užtikrins tinkamą teismų e, institucijų, teisminių institucijų veikimą. Dar vienas dalykas tai yra Sudano prezidento sprendimas priimtas šių metų kovo 8 dieną suteikti malonę 259 e, kovotojams, kurios sulaikė vyriausybės e, pajėgos. E, malonė suteikiama ir 66 kovotojams, kurie buvo nuteisti myriop dar, tačiau susirūpinimą vis kelia mm, Darfūrė tebesitėsiantis smurtas, e, keliantis pavojų civiliams ir įvairių bendruomenių e, vykdomas smurtas ir toliau yra vienas pagrindinių, viena pagrindinių Darfūro konflikto priežasčių. yra konkuruojama dėl gamtinių išteklių, iškasenų, nėra panaikintos pagrindinės konflikto priežastis ir situaciją dar apsunkina vyraujantis nebaudžiamumas, įstatymų nepaisimas lankydamasis Sudane aš apsilankysiu e, tame regione ir toliau kalbėsiu apie žmogaus teisų pažeidimus, kurios daro vyriausybės pajėgus. Ir aš norėčiau paraginti jūs pasinaudoti visais įmanomais svertais ir paraginti abi Sudano konflikto pusės pripažinti, kaip svarbu užbaigti šį konfliktą, kad milijonai sudaniečių galėtų uh, pradėti gyventi normalų gyvenimą. Toliau humanitarinė pagalba, humanitarinė situacija. E, pateiksiu Jums duomenų, kurios pateikė humanitarinės e, e, pagalbos koordinavimo biuras OŠA. OŠA duomenimis maždaug 700 tūkstančių žmonių 2016 metais buvo perkelti Darfūrė. Nuo 17 metų sausio 1 dienos e, viduje perkeltų asmenų skaičius Darfūre yra 2,7 milijono. Iš viso yra 174 e, e, gyvenvietės, 66 stovyklos, kelios dešimtis vyriausybės įkurtų stovyklų, maždaug 3, 3 milijonams žmonių reikia e, kažkokios pagalbos. Šiuo metu 13 jungtinių tautų agentūrų, fondų ir įvairių programų veikia Darfure. E, jos teikia pagalbą nuo konflikto nukentėjusiems gyventojams. Viduje perkelti asmenys gyvena nesaugiomis sąlygomis, kadangi vyrauja didelis nusikalst nusikalstamumas, banditizmas, ginkluoti apiplėšimai, žudimai. E, taip pat e, vyksta konfliktai dėl e, žemės, didelį susirūpinimą kelia smurtas dėl lyties ir tai užkerta galimybę vietos bendruomenėms saugiai gyventi Per savo pastarąjį vizitą e, gavau informacijos, kad e, e, didelis pavojus e, kyla moterims, kai jos išeina iš užstovyklų ribų. E, taip pat pavojus kyla moterims nakties metu pačiose stovyklose. Taigi, mm, vyriausybė privalo e, imtis priemonių, kad apsaugotų savo žinioje esančius civilius ir taip pat e, būtina imtis priemonių, kad nusikalteliai e, stotų prieš teisingumą. Toliau pabėgėliai. Pabėgėliai pabėgėliai iš pietų Sudano. Aš pritariu vyriausybės sprendimui priimti pabėgėlius iš pietų Sudano, tačiau man kelia susirūpinimą tos sąlygos, kuriomis gyvena tie pabėgėliai. Ir naudodamasis progą noriu paraginti ES padidinti paramą šiems žmonėms. Kaip jau turbūt žinote, žmogaus teisės yra pagrindinis jungtinių tautų principas. E, tai labai svarbu užtikrinant taikos procesą, apsaugant civilius ir siekiant susitaikymo. Aš žinau, kad e, Sudane kyla labai daug iššūkių užtikrinant žmogaus teisų, tačiau tikiuosi, kad ES bendradarbiaudama su savo partnerėmis, su Sudano vyriausybė, pilietinės visuomenės veikėjais, diplomatintų bendryje, visos šios pastangos tikrai padės pagerinti situaciją. Aš ir toliau tikėsios ES paramos įgyvendinant žmogaus teisų darbo tvarkę Sudane. Ir noriu dar kartą, naudodamasis progą, padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti čia. E, dėkoju ES už paramą mano mandatui. Ačiū. Eh, ačiū Jums eh, už Jūsų eh, pasisakymą, už pateiktą informaciją. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Klaudijai Vidėjai, kuri yra išorės veiksmų tarnybos Afrikos kyšulio skyriaus vadovė. Prašome. Labai ačiū. Gerbiami parlamento nariai, e, žmogaus teisų pakomitečio nariai. Labai nuoširdžiai dėkoju nepriklausomam ekspertui, ponui Nononsi, už tai, kad jis labai išsamei pristatė klausimą, pristatė politinę situaciją, kuri e, yra panašiai mūsų mintis. Mes e, žinome, kad yra labai daug susirūpinimą keliančių dalykų, bet taip pat ir tam tikrų teigiamų poslinkių. Kaip ir jūs, mes ir toliau e, veikiame aktyviai Sudane, politinė prasme teikdami humanitarinę pagalbą ir įvairiomis priemonėmis bandome įtakoti politinį procesą ir e, bandome žengti pozityvę linkmę prezidento Mbeki iniciatyvą remiame, pavyzdžiui, taip pat Afrikos e, Kišulio regione veikiame, ambasadorius Aleksandro Rondos veikia labai taip pat aktyviai, dirba ir tęsiasi darybos. Kartume e, taip pat dirba mūsų delegacija, kuri aktyviai veikia dalyvauja politiniuose e, procesuose, bandome palaikyti politinį dialogą, kuris ne visuomet sklandžiai vyksta. Ir valstybės narės e, bando siūsti bendrus signalus, parodyti bendrą poziciją. Politinė prasme mes labai aktyvus esame ir tikimės, kad mums padės prisidėti e, prie to proceso, kuris yra lėtas šiaip jau, kuris ne visuomet sklandus, apie tai kalbėjo mūsų svečias. Ponas Nanonsi, norėčiau pakalbėti apie humanitarnį ir žmogaus teisų padėtį, pažiūrėti, kur mes e, aktyviausiai veikiame ir ką bandome daryti. Bendra žmogaus teisų padėtis Sudane e, yra labai sudėtinga ir galiu pasakyti, kad kol kas nematome labai aiškių pagerėjimo ženklų. Ypač susirūpinimą kelia didelį žodžio susirinkimų į laisvę, taip pat religijos e, įstikinimų laisvės suvaržymai, e, laisvės rinkti, burtis į asociacijas. Ir šiaip matome, kad laisvės yra gniaužiamos Sudane, mes stebime padėtį ir tai kelia surūpnimą, mes palaikome uh, ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis, uh, žmogaus teisų aktyvistais ir bandome išsiaiškinti, kokia yra padėtis vietoje, taip pat bandome uh, apibriežti pagalbos poreikius, pagalbos, ką galėtume suteikti pilietinės visuomenės uh, organizacijoms. Mūsų atstovai e, bendrauja su žmonėmis, kurie laikosi panašių pozicijų. E, taip pat pirmininkaujame tarptautinių partnerių forume ir keičiamės informaciją, kad galėtume stebėti, kokia yra žmogaus teisų padėti Sudane. Papildomai prie tų bendrų veiksmų mes atidžiai labai sekame, kaip uh, klostosi konkretus mums aktualūs klausimai. Deja, tokių atvejų ir bylų yra gana nemažai. Vienas pavyzdys žmogaus teisų gynėjų Ibrahimų davė e, daktaro e, areštas, jis jau prieš keturis mėnesius e, sulaikytas, nepateikta jam jokių kaltinimų kol kas. Mes Mudavio atvejį minėjome bendraudami su įvairiais valdžios pareigūnais e, Darfūre, taip, Sudane ir taip pat Briuselyje. Džasek, e, Čekijos pilietis, kartu su Sudano krikščionys Abdurahim ir Abdumavala taip pat yra sulaikyti. Tie e, trys žmonės yra kaltinami tuo, kad jie remia e, tam tikras jėgas ir yra kaltinami tuo, kad vertė e, atsiversti į krikščionybę. Žmonės ir mes e, labai atidžiai sekame tą atvejį. Mes taip pat žinome, kad keletas Europos parlamento narių yra išreiškę gilų susirūpinimą dėl tų bylų ir klausė, kokia yra pasiekta pažanga. Ponui Džestik e, vasario 26 dieną suteikta prezidento malonė, mes džiaugiamės tuo, tačiau kiti du e, kaltinamieji sudaniečiai lieka kalėjime. Mūsų delegacija kartume e, keletą kartų kalbėjo apie tai su Sudano valdžia ir prašoma suteikti malonę ponui Abdulahim ir ponui Abdumahala. ES specialusis pasiuntinys e, ponas Janas Figel, e, pasiuntinys žodžio laisvės ir lygių laisvės srityje, jis šiandien negalėjo dėja atvykti į posėdį, bet jisai apsilankė kovo mėnesį Sudane, lankėsi ten keturias dienas. Ir susitikimo metu jis susitiko su keletu e, asmenų, įskaitant užsienio reikalų ministrų, religinių, tikėjimo ministru, taip pat Sudano pilietinės visuomenės atstovais. Aš tikrai nebandau pakeisti pono Figelio, bet e, mes su juo bendraujame, ypač daug bendraujame po jo grįžimo ir galiu paminėti keletą momentų iš jo apsilankimo. Jis e, kalbėjo su valdžios atstovais apie tai, kas yra aktualiausia ir kalbėjo apie tai, kad tie du krikščionys e, turėtų būti sulaukti prezidento malonės, kaip ir Čekijos pilietės, dėl uh, daktaro Budavi. Jis uh, galėjo susitikti su juo kalėjime, tai tarsi geros valios ženklas iš valdžios pusės ir kiek aš žinau, tai yra pirmas atvejis, kai ES atstovas galėjo nuvykti uh, į kalėjimą ir susitikti su Sudane kalinčių žmogaus teisų gynėjų. Žinome, kad žmonės sulaikomi savavališkai, pažeidinėjamios kitaip e, žmogaus teisės ir mūsų delegacija nuolat apie tai kalba, bendraudama su valdžios atstovais. Valstybės narės taip pat yra raginamos laikytis panašaus požiūrio, kai tik įmanoma, ir mes bandome suvienti jėgas veikdami su valstybėmis narėmis. Mes aišku, ir toliau seksime situaciją, kalbėsime apie teisinės reformos iniciatyvą Sudane. Taip pat sieksime paremti žmogaus teisų gynėjus ir pilietinės visuomenės atstovus. Ir e, tą darysime jomis turimomis priemonėmis. Mes, aišku, kalbėsime apie visas bylas atvejus, apie kuriuos sužinosime, kalbėsime kartume ir Briuselėje. Mes e, pastaraisiais metais sistemiškai e, pasitelkdome tokią galimybę kaip susitikimai su aukšto lygio atstovais ir vyriausiai galiotinė ir komisijos nariai. E, įvairiuose sutikimuose e, bandydavo su Sudano savais spręsti šios klausimus mes negalime pozityviai e, vertinti žmogaus teisų padėties Sudane, o ES šis klausimas išlieka labai aktualiu. Mes manome, kad jungtinių tautų nepriklausomas ekspertas žmogaus teisų sityje yra labai svarbus, jo vaidmuo svarbus įvertinant žmogaus teisų padėtį Sudane. Mes manome, jog šiais metais, kai žmogaus teisų e, tarybos įgaliojimai bus pratesti, e, Sudano klausimas turėtų būti aktualus šiame kontekste. Dėkoju, dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Suraja, prašome. Ačiū, ponas Pansieri. Ponas e, Nononsi. Ačiū Jums e, už naudingą informaciją apie situaciją Sudane. Seksualinis smurtas e, dažnai vyksta konflikto zonose Tai pasakytina apie vaikus ir moteris Sudane. Gal galėtume daugiau pasakyti apie susidariusią situaciją ir apie tai, kokių veiksmų reikėtų. Junktinių tautų rezoliucijose rašoma, kad moterų dalyvavimas sprendžiant konfliktus yra labai svarbus. Tada galite įsakyti savo nuomonę dėl to, kaip e, įtraukiamos moteris ir kokie yra su tuo susiję iššūkiai. Dar turiu vieną klausimą. Prieš kurį laiką mes ketinome organizuoti e, misiją į, e, Sudan, į Sudaną, bet atsisakėme šios minties e, dėl to, kad ten yra saugu. Ar tikrai Sudane nėra saugu? Dar norėčiau užduoti klausimą dėl taikdarių Sudane. Esu girdėjusi, kad E, taikdariai ben, dirba kartu su Kongo kariuomenė ir pasigirdo gandų, kad Kongo, Kongas išves savo kariuomenę iš e, Sudano. Ar tokia informacija yra teisinga? Grazie, Barbara. Dėkuoju, žodis Barbarai. Ačiū e, už pranešimą. Norėčiau užduoti porą klausimų. Aš pati vasarį e, apsilankiau Hartume ir norėčiau padėkoti ES atstovybėje Hartume, kad e, galėjau susitikti su tam tikrais žmonėmis. Panas Nanonsi. Jūs sakote, kad egzistuoja daug problemų ir kad reikia e, reformuoti žvalgybą, žvalgybos instituciją, kad pastaroji dirbtų pagal tarptautinius standartus. Ir sakėte, kad viena iš jums pavestų užduočių yra gebėjimų formavimas. Gal galėtumėt pasisakyti šiuo klausimu? Ar iš tiesų yra šansų reformuoti žvalgybos tarnybą? Nes e, girdėjau, kad, tarkim, kai migrantai bėga iš Eritrėjos, visų pirma susiduria su e, šios tarnybos e, darbuotojais ir tik vėliau perdodami kitiems. Arba pavyzdžiui, pono Mudabi atvejis buvo paminėtas. Tuo metu taip pat pasigirdo kaltinimų, kad e, jis turi prisipažinti, kad yra šnipas, kad prieš jį taip pat buvo panaudotas smurtas, kankinimas. Dar klausimų turiu e, išorės veiksmų tarnybai. Man buvo labai naudinga susitikti su žmogaus teis, teisų gynėjais. Tie susitikimai buvo slapti, todėl kad jų, e, dėl jų veiklos jiems visada kyla grėsmė. Tačiau paprastai šie žmonės priklauso skirtingoms organizacijoms ir sako, kad e, kalbant apie ES, ir migraciją, jos požiūrį į migraciją ir saugumą privedė prie to, kad žmogaus teisų klausimai nebėra prioritetiniai ES. Todėl e, jie prašė mane informuoti, kad e, žmogaus teisų e, pažeidimai vykdomi prieš žmogaus teisų e, gynėjus, turėtų atsidurti e, dėmesio centre. Kai dėl e, pono Mudabi sustikau su jos, jo žmona ir su vaikais, ir atrodo, kad šiek tiek situacija pagerėjo nuo vasario mėnesio, kad ponas Mudabi galėjo sustikti su šeimos nariais. Tačiau uh, Kaip jūs minėjote, vis dar neaišku, kokie kaltinimai jų atžvilgių yra pateikti. Tad norėčiau sužinoti, ar yra kažkokių galimybių įtikinti užsienio reikalų ministrą, kuris galbūt įtikintų e, Sudano e, prezidentą suteikti malonį, malonę ponui Mudabai. Taip pat ir ponio Ibris atveju. Toliau dar vienas klausimas e, išorės santykių tarnybai. Greito reagavimo e, pajėgos e, kontroliuoja sieną. Ir viena iš šių grupių vadovauja Džandžavit, kuri yra atsakinga už didelius E, žmogaus teisų pažeidimus e, prieš Darfūro žmonės. Dabar atrodo, kad e, visa ši grupuotė tapo oficialia struktūra, su kuria turi bendru, bendrauti kuri, sakykime, kontroliuoja sieną su Egiptu ir Libija. Kai apsilankiau šalyje, mane patikino žmonės dirbantys su hartumo procesu, kad niekas e, nenori samdyti darbo e, karo nusikaltelių. Jie, e, sakykime, kad pastarieji kontroliuotų sieną ir būtų remiami ES lėšomis. Tai buvo vasario mėnesį. Tačiau vėliau aš sužinojau, kad jeigu ES elgsis principingai, bus e, problemų su įgyvendinimu. Kon, e, kitaip tariant, įgyvendinant tą e, hartumo procesą, kontroliuojant sieną ir panašiai. Taigi, kalbant apie Sudaną ir ES migracijos pro, projektą, tai ženkliai yra susijęs su žmogaus teisės pažeidimais. Pabaigai norėčiau, nu, pabaigoje norėčiau padėkoti poni, ponui Nononsi. Visada e, šis komitetas reikalauja, kad ES bendrautų su žmogaus teisų taryba. Tikiuosi, kad jūsų įgaliojimas e, bus pratestas. Tokiai minčiai mes e, tikrai pritartumėme kai dėl viduje perkeltų asmenų jų situacija yra labai prasta. ES taip pat turėtų padėti jiems, kad jie negyventų uh, e, tokiamis baisiomis sąlygomis. Dėkoju. Ačiū dabar žodis Marija Kristin. Oui, euh, tout d'abord. Pirmiausiai norėčiau atsiprašysiu uh, pavėlavau, neiškirdau jūsų pasisakymo, bet dalyvavau uh, Tuniso savaitės uždarimo uh, ceremonijoje. Tuniso parlamento atstovai buvo atvykę. Man šis klausimas taip pat labai įdomus. Aš buvau nuvykusi į Sudaną gruodžio mėnesį ir turėjome galimybę susitikti, pakalbėti su ES atstovais ir taip pat Sudano vyriausybės atstovais bei pilietinės visuomenės nariais. Aš taip pat norėčiau išsakyti savo susirūpinimą dėl to, kaip veikia ES delegacija vietoje, kaip gali veikti. Kodėl aš taip sakau? Aš prisimenu, kokie buvo mano įspūdžiai e, iš apsilankimo vietoje su generolu Daja ir imigracijos koordinavimo mechanizmo e, darbuotojais susitikome ir galiu pasakyti, kad Sudano vyriausybės atstovai puikiai perėmė ES žodyną. ir buvo kalbama apie e, dialogą ir e, taip pat buvo kalbama apie tam tikrus parametrus, kaip kad įstatymą dėl prekybos žmonėmis užkardimo. Ir buvo pavartoti tam tikri terminai, kurie sukėlė man didelį surūpinimą, ypač kalbant apie žmogus teisės. Uh, Aš noriu pasakyti, kad dabar e, tarsi integruojami tam tikri Sudano kultūros elementai e, ir taikomi jie e, judėjimui per sieną, bet mes laikomės skirtingos pozicijos ir man atrodo, jeigu taip nėra, tai pataisykite mane, bet man kelia tai didelį susirūpinimą, bet man nuo kartumo proceso pradžios e, tas klausimas atrodo labai neaiškus. Ir ES yra pasirinkusi kartumą kaip vietą, kur e, vyksta dialogas su Afrikos e, kyšulio šalimis dėl migracijos. Tai yra atskira tema. Vietoje mes taip pat išsiaiškiname, pamatėme, kokia yra sudėtinga situacija, e, migracijos situacija Sudane, nes tai yra tranzito šalis, taip pat jį ir priima daug migrantų. Jis ir priima daug migrantų. Situacija nepaprastai sudėtinga ir aš nemanau, kad galima e, galvoti apie dialogą, kuris atneštų rezultatus e, šioje srityje. Kalbu apie dialogą su Sudano valdžia. Aš sutinku su tuo, ką sakė mano kolegė Barbara Lochbiller. Jie kalbė apie tai, kad reikia kontroliuoti, e, aš pasakyčiau, šiaurės sieną, tai yra siena tarp Sudano ir Libijos, nes Mes sulaukėme e, patikinimų, kad e, Džandžiava nedalyvaus e, užtikrinant apsaugą. Sudano pilietinės visuomenės atstovai žino, kad o, už e, pajėgų greito reagavimo pasienio slepiasi Džandžavi pajėgos. Ir neaišku, kas yra e, kaltas, ar sudaniečiai apgaudinėja europiečius, ar ES nenori matyti to, kas vyksta. Ir mes turime suvokti, kad kyla pavojus Libijos Libijai gali būti padėti destabilizuota, nes jie gali persimesti taip vadinami sukilėliai iš Sudano. Ir reikia užkirsti kelią, kad žmonės iš sukilėlių zonų nepersimestų kitur. Dar vienas dalykas - policijos bendradarbiavimas. E, šis sėtis taip pat mane neramina, ko, apie kokį galima kalbėti policijos bendarbiavimas tokia šalimi kaip Sudanas, galvojant apie žmogaus teisų padėtį joje. Noriu pateikti Jums vieną pavyzdį. Medanytė Semanijan Šis asmo buvo sulaikytas Italijoje. Manau, pirmininkė, jūs tikriausiai žinote apie tą atvejį. Ir mes, kai vykstame į Sudaną, kalbam apie tai. E, Sudanui kelia labai didelį juoką tai. Ir iš tikrųjų e, narkotikų priekeivis e, savo ramiai vaikštinėja kartume visiems matant. Reikia kalbėti apie teismų policijos bendradarbiavimą, bet iš tikrųjų tai yra juokingas e, faktas, o tuo pačiu metu nekaltas žmogus yra įmetamas į kalėjimą. Ir neaišku, kodėl negalima užtikrinti teisingumo. Aš tikiuosi, pirmininkai, kad mes dirbsime toliau. E, dėl šio klausimo ir taip pat dirbsime su Junktinių tautų organizacija ir su jumis, ponė Nononse, aš manau, kad labai svarbu nepamiršti, koks svarbus yra Sudano klausimas, ypač galvant apie visą Afrikos kišulį ir ES turi toliau palaikyti dialogą. Taigi, Ačiū, daug klausimų išgirdote. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, pamėginsiu atsakyti į klausimus. Ar pavojinga keliauti į Sudaną? Nenoriu pasakyti, kad labai pavojinga keliauti į Sudaną, bet žinoma, kai vykstama į konfliktų e, zonas, na, paprastai vyriausybė mm, kontroliuoja padėtį, bet žinoma, pavojų yra, taigi reikia būti atsargiems. Toliau smurtas prieš moteris. Aš mm, ir savo dokumente e, sakau, kad čia yra problemų. 2015 metais su manimi sudne lankėsi ekspertė ekspertas, ponas Kabilas Simoni, gilinosi į šį klausimą ir pateikė ataskaitą jungtinėms tautoms. Tačiau e, turiu pasakyti, kad e, ekspertė keliavo į Darfūrą, susipažino su situacija ir pateikė informaciją žmogaus teisų tarybai. Žinoma, situacija kelia daug iššūkių. Aš e, lankiausi ten vasario mėnesį, kai lankiausi Sorotoni stovykloje. E, E, moteris man sakė, kad e, jos negali išeiti už stovyklos ribų, nes joms kyla pavojus. Taigi aš paraginau vyriausybę e, paskirti policijos pajėgas saugoti stovyklą, nes šiuo metu tik UNAMI pajėgos saugo stovyklą. Aš manau, kad atsakomybė tenka vyriausybei. Vyriausybė turi steigti saugumo apsaugos postus aplink stovyklą. Taigi šios klausimus aš aptariu su vyriausybė ir, kaip jau sakiau, dirbame su vyriausybė. Toliau buvo pateiktas klausimas dėl jungtinių tautų pajėgų. Žinoma, Sudano vyriausybė e, rengia pasitraukimo strategiją. E, nenori vyriausybė, kad jungtinės tautos nuolat būtų šalyje, taigi yra rengiamas planas, jis yra aptariamas su Sudano vyriausybė. Sudano vyriausybė mano, kad situacija yra stabili ir nemano, kad reikia jungtinių tautų ar JAV pajėgų e, šalies teritorijoje. Tačiau dar turi būti priimtas sprendimas aukščiausių lygių. Toliau e, nacionalinių žvalgybos ir saugumo pajėgų e, galios. Taip, tai yra labai galinga institucija Sudane ir Taip, jūs iškėlėte šį klausimą, mes jį aptarėme ir kai jūs lankėtės kartume. Taigi, ar galima reformuoti, nes aš kaip žmogaus teisų ekspertas susitikęs su e, NIS, tai yra žvalgybos ir saugumo tarnybos direktoriumi, aš sak... tarnybos direktoriumi aš sakiau, kad svarbiausias dalykas yra ieško, laikyti žmogaus teisų ekspertų standartų ir žinau, kad e, yra rengiamas įstatymas, kuris turėtų apriboti šios tarnybos įgaliojimus. Susitikau su tos tarnybos direktoriumi, taip pat kalbėjausi su e, parlamento pirmininku, jis man minėjo e, to įstatymo projektą, kuriame yra numatoma apriboti tos tarnybos įgaliojimus ir tai bus daroma pagal tarptautinius standartus. Aš taip pat privalau teikti rekomendacijas dėl techninės pagalbos. E, nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba man taip pat pateikė prašymą dėl gebėjimų kūrimo ir sakė, kad norėtų mokymų apie žmogaus teisų standartus. Taigi tokį prašymą gavau iš NIS ir tai bus įtraukta į bendrą susitarimą dėl techninės pagalbos. Svarstysime, kurios tarp kurie tarptautinės bendrijos atstovai ar partneriai gali teikti tą pagalbą, tarkime, renkti mokymus nes dėl žmogaus teisų standartų. Toliau dėl pono Madavi. Mudavi, jis nėra vienintelis žmogus, apie kurį reikėtų kalbėti. Aš E, žinojau, kokia yra jo padėtis, tačiau taigi yra suimti ir jo aplinkos žmonės. Lankydamasis kartume aš susitikau su jo žmona ir e, ji mane informavo, kad jis keturis mėnesius yra laikomas žvalgybos ir saugumo tarnyboje. Taigi jis yra NIS patalpose, neturi galimybę susitikti su šeimos nariais ir advokat, advokatais. Susitikęs su NIS direktoriumi, aš jam priminiau šį atvejį, tačiau jis mane informavo, kad tas asmo yra sukur, suimtas dėl šnipinėjimo, taip pat su juos yra suimti ir dar penki ar šeši asmenys, aš paklausiau, ar galiu susitikti su to žmogumi, nes jis yra jūsų patalpose. Tačiau man buvo pasakyta, kad ne, jo nebėra nes patalpose, nes pastate. Jis yra perduotas prokuratūrai. Aš e, vis tiek paprašiau galimybę su juo susisi, susitikti ir buvo man pasakyta, kad turiu pateikti oficialų prašymą prokuratūrai. Ir, ir tas mano prašymas buvo patenkintas, aš susitikau su juo kalėjime E, paprašiau galimybės pasikalbėti su juo asmeniškai ir jis mane informavo, kad buvo perkeltas iš vakarėse. Taigi aš taip pat sustikau ir su Nasrim. Taigi vyriausybė parodė, kad yra pasirengusi bendradarbiauti. Manau, kad prieš trejus ar ketverius metus toks susitikimas nebūtų buvęs įmanomas. Akivaizdu, kad vyriausybė dabar nori bendradarbiauti. Ir aš manau, kad mes turime tęsti dėrybą su vyriausybė. Toliau dėl tų asmenų statuso. Esu informuotas, kad ponas Mudavi ir ponas Nasi, kad kai kurie asmenys yra paleisti, tačiau ponas Mudavi dar laukia teismo, laukia teismo proceso dėl šnipinėjimo ir klastojimo. Ir aš raginu, raginau institucijas jį paleisti, jeigu nėra pateikti kaltinimai. Bet suprantu, kad tai nėra vienintelis atvejis, yra ir kitų e, žmogaus teisų gynėjų, kurie yra suimti. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo uždarytas laikraštis Aš apie tai kalbėjausi su vyriausybė ir mano viso pabaigoje draudimas laikraščių veikti buvo panaikintas. Taigi iššūkių yra, bet yra ir pažangos. Dėl vidu, šalies viduje perkeltų asmenų. Aš jau sakiau, kad tie asmenys gyvena pavojingomis sąlygomis, buvau su jais susitikęs, trūksta maisto, vandens ir taip toliau. Ir aš šiuo klausimu pateikiau rekomendacijų, paraginau tarptautinę bendryją paremti šalies viduje perkeltus asmenys, nes jų padėtis pavojinga. Taigi prašiau ir ES didinti paramą, nes Sudano vyriausybė turi savo problemų, vis dėlto jį teikia tokią paramą, kokią gali, o aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turi labiau padėti šalies viduje perkeltiems asmenims. Toliau bendra padėtis Sudane. Tai yra tranzito ir šalis ir pabėgėlius priimanti šalis. Mane informavo, kad daug pabėgėlių atvyko iš Sirijos. Kol kas konkrečių duomenų neturiu. Kiek suprantu, Vis dėlto Sudanas daugeliui pabėgėlių ir migrantų yra tranzito šalis. Sudanas supa tokios šalis kaip Etijopija, Pietų Afrikos Respublika, Čadas, Libija. Dauguma institucijų yra trapios, šalis nėra stabili. Ir dėl to siekiama vykti tranzitu per Sudaną vis dėlto svarbu dirbti su vyriausybė. Tai, kas atsitiko Libijoje, neturėtų atsitikti e, Sudane, nes tada prasidėtų srautai iš Malio, Eritrėjos ir taip toliau. Nepaisant iššūkių susijusių su žmogaus teisėmis, reikia ir toliau dirbti su Sudanu. E, JAV vyriausybė iš dalies e, panaikino sankcijas Sudanui, taigi matome norą bendradarbiauti. Dauguma sankcijų Sudanui yra susijusios su žmogaus teisų pažeidimais. Ir aš sakiau, kad ir toliau dirbsiu su JAV, tenksiu siekti susitarimo. Kol kas sankcijos iš dalies panaikintos ir manau, kad abi pusės turi bendradarbiauti ir drauge gerinti situaciją. Ir galiausiai pasakysiu, kad būtina bendradarbiauti su Sudanu, nepaisant išliekančių iššūkių. Aš e, kalbuosiu su Sudano vyriausybė ir mano kaip nepriklausomo eksperto vaidmuo yra atvirai su jumis kalbėti apie tai, kokiu iššūkiu yra ir kokios paramos reikia. Iš tikrųjų, per pirmuosius e, susitikimus su Sudano vyriausybė. Sudano vyriausybė neigė e, žmogaus teisų pažeidimus. O dabar mes jau tikrai žinome apie pažeidimus ir remdamėsi šiomis žiniomis turime bendradarbiauti. Ir dabar vyriausybė jau pripažįsta, kad problemų yra, yra iššūkių ir e, žino, kokių reformų reikia. E, reformos yra rengiamos. Aš jau minėjau, kad yra rengiamas įstatymas dėl prokuratūros ir teisingumo ministerijos atskirimo. E, nemažai įstatymų projektų nagrinėjama parlamente, Tikiuosi, kad daug kas bus patvirtinta. Na, kai pastarai kartį lankiausi, man buvo pasakyta, daug kas priklauso nuo Dievo valios, bet iš tikrųjų taip nėra. Reikia e, dirbti ir stengtis keisti padėtį. Ačiū. Ačiū Jums. Pone Vydė. Um, Labai trumpai. Jūs teisingai pastebėjote, migracija Afrikos kišulyje yra nepaprastai sudėtingas dalykas. E, labai daug pabėgėlių yra regione, yra taip pat šalies viduje perkeltos menų labai daug. Dar e, turime paminėti sausrą e, kai kuriuose šalies regionuose ir matome, kad atsiranda naujos migrantų bangos regione iš pietų Sudano, Somalio Taigi nežmoniško masto yra problema Afrikos kišulyje. Diskusijos dėl migracijos ir saugumo tikrai nenukreipia mūsų dėmesio nuo žmogaus teisų klausimo Sudane. Nežinau, kodėl sudarė toks įspūdis. Praeitėje žmogaus teisės ir politinės problemos buvo gal dvi pagrindinės temos, bet dabar atsirado trečia tema, tačiau aš galiu pasakyti, kad žiūrėdama į delegacijos mūsų darbą ir mūsų darbus, mes tikrai labai akcentuojame žmogaus teisų svarbą ir tas mūsų dėmesys nesumažė, mes e, palaikome dialogą ir visomis priemenėmis remiame žmogaus teisės, nežinome, jog tai Sudanui yra labai e, aktualus dalykas ir matome šiek tiek pažangos, tačiau padėtis yra tikrai prasta. Niekas tuo nebejoja ir negalima kalbėti apie kažkaip bandyti pagražinti situaciją. Bet pažanga, kurią matome, aš tikiuosi, yra proceso dalis, o ne kažkoks vienkartinis pasiekimas ir mes bandome dirbti kartu su visais, pirmiausia, kolegomis iš jungtinių tautų, kad galėtume uh, užtikrinti, jog pasinaudosime atsiradusią, situa pasinaudosime atsiradusią situaciją ir galėsime siekti tolesnės pažangos proceso viso metu. Bet kol kas dar reikia daug ką nuveikti. Kaip buvo pasakyta jau porą kartų, Sudanas yra tranzito šalis ir migracijos kilmės šalis, taip pat paskirties šalis daugeliu regionų gyventojų. Migracija yra regiono viso problema. Afrikos kišulyje, kaip ir kitur, viena atskira šalis negali išspręsti migracijos problemų, nes žmonės kerta sienas, o e, Sudanas yra tarsi pagrindinis takas. E, tome regione Eritreja, Etijopija, Pietų Sudanas ir e, Somalio gyventojai visi bando kirsti E, Sudaną vykdami į Libiją ir paskui bandydami pakliūti į Europos Sąjungą. Žinome, kokios pasiekmes viso to veiksmo. E, pirmiausia, sprendžiant problemas, reikia išgyvendinti žmonių gabenimą, nes labai daug žmonių tragedijų su tuo susiję yra. Mes žinome, kad veikia daug tinklų, bet jie neveikia izoliuoti, kadangi yra tinklai kaimininėse šalyse ir nusikaltėliai bendradarbiauja. Regiono šalims, įskaitant Sudaną, kyla problemos e, dėl to, kad daug žmonių pakliūva į tų tinklų pinklės, į tuos tinklus. Ir Reikia bandyti siekti išvengti tokių nelaimių, kai žmonės yra gabenami. Specialios priemonės tam tikros buvo pernai patvirtintos. Tai reiškia, kad 100 milijonų eurų buvo patvirtinta pernai, tačiau nedaug iš tų lėšų panaudota kol kas ir neskiriamos lėšos yra visiškai vyriausybėje mes e, įvairioms organizacijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms e, skiriame finansavimą ir valstybės narės naudoja agentūras, gyvena jos programas vietoje. Taip pat daug dėmesio skiriame pažeidžiamų grupių poreikiams pabėgėliams viduje perkeltiems asmenims, bendruomenėms, kaimams, kur e, yra daug tokių žmonių migrantų, pabėgėlių e, sveikatos apsaugai, švietimui ir paprasčiausiai išgyvenimui yra skiriama parama. E, buvo minėta geresnė migracijos valdymo programa, tai yra regioninė programa ir jos pagalba mes bandome gilintis į sienos e, valdymo klausimus padėties pasienio regione reguliarizavimui rengiamos e, misijos, kad būtų galima išsiaiškinti, kas įmanoma, ko neįmanoma padaryti. E, dabar e, Sudane mes sunkiai galime nustatyti, kas įmanoma, kas neįmanoma. Ir reikia paminėti saugumo paėgą. Žinome, kad greitosios RSF, greitojo reagavimo paėgos vis dažniau E, vadinamos pasienio apsaugos paėgomis, bet ES neskiria visiškai e, tokioms paėgoms e, finansavimo. Mes bandome apmokyti, prasidės mokymai, mes bandysime apmokyti žmonės, kad jie pradėtų suprasti, kas yra pagarba žmogaus teisėms, kaip reikia taikyti dermas procedūras E, susidūrus su pabėgėliais. E, norime, kad būtų suprantama, kas yra perkelti asmenys, kas pabėgėliai. E, Nenorime kad būtų gražinama daug žmonių, kuriems jau buvo suteiktas pabėgėlio statusas. Būtent mes tą darome kaip tik dabar. Diskusijos tęsiasi, akivaizdu, kad Sudanas norėtų kažko kito, kažko daugiau, tačiau suprantama, kad e, taip nebus. Mes laikomės savo politinės pozicijos, neteiksime dviejopos paskirties e, prekių šiam režimui ir tiesiogai neteiksime finansavimo. Žinome, kad yra neteisingos informacijos paskelbta viešoje erdvėje, bet mes tikrai laikomės e, aiškios politikos. Šioje srityje mums taip pat reikia taikyti regioninį požiūrį. Konferencijos vyksta e, šiuo metu Kenijoje vyko viena E, labai didelė konferencija skirta e, Somalio pabėgėliams, bet aš kalbėjau apie visą Afrikos kyšulį. Bus surenkta e, Ugandoje konferencija apie pabėgėlius iš pietų Sudano ir mes bandome tai į, inkorporuoti į regioninį kontekstą ir siekti pagerinti e, sąlygas žmonėms tose šalyse, iš kurių jie išvyks ar bando išvykti. Ačiū, ar jūs tenkina pateikti atsakymai? Jeigu taip, tada padėkosiu mūsų svečiams, e, konkrečiai ponui Nanosi, e, kuris šią naktį atskrido iš Kanados, kad galėtų dalyvauti šiame posėdėje. Atrodo, kad e, gavome visą mums reikalingą informaciją. Todėl siūlau dabar padaryti penkių minučių pertrauką ir tada pereiti prie Uzbekistano klausimo. Dėkuoju. Ok, possiamo reiniziare. Gerbiami kolegos, teskime darbą. Paskutinis darbo tvarkės punktas. Tai yra informacija iš Europos išorės e, santykių tarnybos, rengiantis e, galimai E, mūsų komiteto misijai Uzbekistane. Mes e, nu, priemėme sprendimą nusiųsti ad hoc delegaciją į Uzbekistaną 22-26 gegužės dienomis. Ir šio vizito metu e, ketiname susitikti su Uzbekistano parlamento komitetais ministerijų atstovais, e, jungtinių tautų agentūrų bei pilietinės visuomenės organizacijos atstovais. Visų pirma, ketiname organizuoti, e, ketiname ketinome organizuoti vieną vizitą tiek į Uzbekistaną, tiek į Turkmenistaną dar pereitais metais, tačiau nepavyko tai padaryti dėl e, uzbekų kalties, o šiemet mes apjungiame vizitą Turkmenistane su vizitu į Centrinę Aziją. Tai buvo e, padaryta balandžio mėnesį. E, vienas iš mūsų prioritetų yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp komitetų ir delegacijų ir džiugu, kad mes sugebėjome organizuoti bendrą misiją. Uh, Dabar rengiame, rengiamės misijai Uzbekistane. E, turiu pasakyti, kad e, misijos programa yra rengiama, tačiau Uzbekų valdžios institucijos pareiškė, kad neaišku, ar turės reikiamų išteklių e, protokolo skyriuje, kad būtų organizuotas mūsų sutikimas tuo laikotarpiu. Taigi jums pateiksime informaciją, kai gausime. Uh, E, Mūsų itin domina e, galimybė apsilankyti Uzbekistane, todėl kad Europos parlamentas e, gruodžio 14 dieną 16 metų patvirtino protokolą dėl tekstilės produktų. Žinia, kad 11 metais parlamentas atsisakė sutikti patvirtinti šį susitikimą, todėl kad kilo problemų dėl vaikų darbo, E, priverstinio darbo renkiant e, medvilnę Uzbekistane. Dabar norėčiau suteikti žodį išorės santykių tarnybai, kad jį mūsų informuotų apie paskutinį dialogą tarp ES ir Uzbekistano dėl e, žmogaus teisų. Jis buvo organizuotas 16 metų lapkričio mėnesį. Taip pat, kad pristatytų informaciją, kaip įgyvendinamos Uzbekistane jungtinių tautų nuostatos dėl žmogaus teisų. Suteiksiu žodį e, išorės santykių tarnybos atstovui Frankui Šmideliui. Aš esu iš išorės tarnybos ir Akvilė Nomansinė yra iš kitos skyriaus ir mes abu pateiksime jums informaciją apie situaciją su, uh, Uzbekistane, apie mūsų santykius su šešalimi. Norėčiau Jums trumpai priminti, kad e, Uzbekistanas turi e, naują prezidentą nuo pereitų metų pabaigos ir mes galime sakyti, kad šalyje bus pokyčių. Prezidentas inicijavo įvairias reformas E, pavyzdžiui, siekia pagerinti verslo aplinką, yra skuriama mm, verslo ombudsmeno pareigybė, e, kai dėl teismų e, sistemos siekiama, kad ji būtų nepriklausoma. Teismų, teisėjų nepriklausomybė E, norim, norima tai užtikrinti, taip pat siekiama pagerinti valstybės tarnautojų darbo efektyvumą. E, prezidentas e, sukūrė tokį virtualų kabinetą, kur, tiksliau, portalą, kur piliečiai gali tiesiogiai pasiskūsti prezidentui. Taigi bent teoriškai jis paskatino, kad tai pasielgtų taip pat ir ministrai. E, taigi tiek prezidentas, tiek ministrai e, siekia bendrauti su piliečiais, netgi kalbama apie e, vis vietos valdžios ir merų tiesioginius rinkimus. Dėl žmogaus teisų taip pat yra teigiamų pokyčių, prie to prieisiu šiek tiek vėliau. E, yra parengta nauja 17-21 e, metų strategija, kuri yra labai išsami ir kurią bandoma dabar įgyvendinti. E, taigi, kaip minėjau, reformų yra daug. Sunku kol kas pasakyti, kas bus realiai įgyvendinta, nes administracijai yra nelengva, nelengva ir vadovams apsispręsti, kas turi būti daroma pirmą, kas vėliau, kai visa tai turėtų būti gyvendinama techniškai, todėl reikėtų tiesiog e, palaukti. Jeigu ir e, galbūt e, bus taip, kad ne viskas bus padaryta taip e, gerai ir taip greitai, kaip mes pageidautumėme. E, reformas e, skatina ekonominiai e, dalyvai, dalykai. Siekiama sukurti 500 tūkstančių darbo vietų jaunimui, tačiau kol kas yra sukurtos tik tai 300 tūkstančių darbo vietų. Visą tai, aišku, turi pasiekmių. Toliau dar vienas teigiamas dalykas. Skirtingai nuo praeities, Uzbekistanas aktyviai bendrauja su kaiminėmis šalimis ir ne tik. Naujasis prezidentas apsilankė visų pirma kaiminėse šalyse, vėliau Rusijoje ir gegužės mėnesį ketina apsilankyti e, Kinijoje. E, Šalis pasirinktos neatsitiktinai Ir tai parodo, kad situacija šalyje keičiasi. Tačiau tuo pat metu siekime užtikrinti ir tam tikrą testinumą. Kitaip tariant, e, šalis nenori pernelyg palaikyti vienos ar kitos šalies ir nori e, santykiuose su kitomis šalimis išlaikyti tam tikrą balansą. Kai dėl ES Tai iki pereitų metų e, daugiausiai dėmesio buvo skiriama į tekstilės produktų protokolą. Protokolai šis klausimas buvo išspręstas, kai Europos parlamentas pereitų metų gruodžio mėnesį e, davė sutikimą pasirašyti susitarimą. Mes e, stebime, kaip yra renkama medvilnė, ar ne, nėra problemų e, dėl priverstinio darbo. Aš pats sakau, kad tai yra tokia neaiški zona ir situaciją reikia stebėti. Bet patys uzbekai yra e, užsibrėžę tikslo siekti pažangos. E, kai dėl e, vizito, jis buvo organizuojamas e, pereitais metais e, lapkritį. E, tai buvo man asmeniškai pats pirmas e, apsilankimas Uzbekistane ir e, Kas mane nustebino, kad mes galėjome kelti ir sudėtingus klausimus. O atmosfera buvo konstruktyvi ir atvira. Ir kaip aš supratau, jeigu Uzbeko, Uzbekų valdžia tave traktuoja kaip draugą, tu gali iškelti netgi ir sudėtingus klausimus jeigu, aišku, laikomasi e, pagarbos vienas kitam. Dėl naujos valdžios, aišku, mes norime e, bendradarbiauti. Jau ES vyrigaliotinė ne vieną kartą apsilankė Uzbekistane. Visai neseniai posėdžiavo ir bendradarbiavimo komitetas vasario mėnesį. ir ministrų lygmenių Briuselyje 17 e, gegužės įvyks ir bendradarbiavimo taryba. Neaišku, ar šis renginys e, įvyks, bet jis yra planuojamas toliau. Centrinės Azijos užsienio reikalų ministras turėtų įvykti e, Taškente 90 lakryčio dienomis. Uzbekai ketina šį renginį organizuoti ir mes Laukiame iš jų tolesnės informacijos. Dėl bendradarbiavimo komiteto vasario mėnesį jo metu buvo priimtas e, susitarimas, kad bus parengtos tam tikros gairės. Bus e, apibendrinti mūsų veiksmai, prioritetai ir dabar mes laukiame uzbekų pasiūlymų šiuo atžvilgiu. E, yra geras ženklas, kad uzbekai aktyviai sako, kas turėtų būti daroma, tačiau man atrodo, tai yra daroma šiek tiek pavėluotai. E, uzbekai sulaukia labai daug reikalavimų tiek iš savos valdžios, tiek iš tarptautinių partnerių ir dėje nebežino, ką, ką daryti visų pirma. Kaip suprantu, tikrai jų situacija nėra lengva. Mes ketiname kurti naują pakomitetį vystimosi klausimais. Uh, Ir tai yra sveikintinas dalykas, siekiant kažkokių konkrečių e, veiksmų iš uzbekų pusės. EBRD e, atnaujino bendradarbiavimą su šia šalimi, taip pat ir Europos investicinis bankas e, galvoja apie galimą bendradarbiavimą. Sugrįžkime prie žmogaus teisų. Buvo teigiamų pokyčių poslinkių ir šioje srityje. E, kai kurie žmogaus teisų e, gynėjai buvo paleisti iš įkalinimo vietų. ES e, yra parengusi pareiškimą tiek dėl teigiamų, tiek dėl neigiamų dalykų šioje srityje. Per vadovaujantis E, pas, paskutinėmis žiniomis Junktinių tautų žmogaus teisų komisaras ketina apsilankyti kitą savaitę Uzbe, Uzbekistane, tai yra sveikintinas dalykas. Ir mes e, spaudžiame Uzbekų valdžią, kad e, jie įsitrauktų jungtinių tautų mechanizmus ir matome teigiamų poslinkių šioje srityje. Kol kas žmogaus teisų dialogo kaip ir nėra. Yra du atskiri dialogai e, TVR srityje ir žmogaus teisų srityje. Ir kalbant apie žmogaus teisės, e, įvyko e, pakomitečio, pakomitečio posėdis. E, Atmosfera buvo kitokia nei anksčiau, abi pusės buvo pasirengusios bendradarbiauti ir todėl mes galėjome spręsti ir sudėtingus klausimus. Mes peržiūrėjome ir įvairias laisvės, e, kurios mūsų nuomonė turi būti gerbiamos. E, buvo kalbame apie situaciją Uzbekistane. Taip pat e, kalbėjome apie atvirus atvejus. Buvo parengtas visas tų atvejų sąrašas. E, uzbekai informavo mus apie teismų sistemos ir kalėjimų sistemos reformas. Taip pat aptarėme ir e, bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis bei regioninėmis organizacijomis žmogaus teisų klausimais. Taigi, iš principo, galime vertinti visą situaciją teigiamai Daugiau detalių galėčiau Jums pateikti, tačiau galbūt e, verčiau sustosiu ir pažiūrėsiu, ar neturite klausimų. Dėkuoju. Zeller. Ponas Zeller. Dėkuoju. Ačiū Jums už pasisakymą. Ačiū, kad suteikėte šiek tiek vilties mums. Kalbėdamas apie pokyčius Uzbekistane po diktatoriaus Karimovo mirties galvojame, kad atsiras naujų galimybių girdėjome iš ambasadorius tam tikrų pozityvių dalykų. Suprantu, jog vyks šalyje reforma ir žemesnis vyriausybės likmo kaip tik bus reformuotas. žemdirbiai priešinasi tam, nes jie savo, kad vietos valdžia verčia juos e, sodinti medvilnę, auginti medvilnę, kai jie norėtų auginti kitas kultūras. Ir tai rodo, kad vyksta pokyčiai. Ir vietos gyventojai jau galbūt pradės tikėtis kažkokių geresnių pokyčių ir mes taip pat to turėtume tikėtis. Dabartinė Uzbekistano vyriausybė, aišku, neturėtų miegoti ant laurų, reikia dar labai daug ką padaryti, yra ekonominių problemų daugybė, aplinkosaugos, jos neišspręstos. ir, kaip suprantu, regiono lygmenių bandoma pagerinti, veikiama bandoma pagerinti ryšius su kaimininėmis šalimis. Praeitą savaitę susitikome su Kazakstano valdžios atstovais. Buvo minimos panašios problemos, taip pat kalbama apie bendras pastangas e, spręsti e, aplinkosaugos problemas susijęs su Aralo jūra. Tadžikistanas taip pat gyvena su uh, Uzbekistanu bendrą hidroelektrinės projektą. Uh, valdžia anksčiau buvo labai kritikuojama, bet uh, vis tik tai dabar suprantama, kad tokie projektai dideli infrastruktūros gali būti gyvendinti tik bendradarbiaujant keletui šalių. Uh, Tačiau e, šalis lieka labai uždara ir kyla klausimų dėl tarptautinio terorizmo. Daug išpolių buvo įvykdyta Europoje, kitur e, jų autoriai, islamistai, teroristai kilę iš Centrinės Azijos šalių. Migracijos krize pablogino situaciją, migrantai iš tų šalių buvo priversti grįžti į savo šalis. Ši šalis bando ieškoti ryšių su Kinija, JAV ir Europos Sąjunga yra vertinama kaip palanki partnerė, su kuria galima bendradarbiauti. Tačiau mes visuomet turime prisiminti, kaip kad sakome mūsų pakomitetyje, kad tokie pokyčiai turi e, taip pat reikšti pozityvius poslinkius žmogaus teisų srityje. Dėkuoju. iniciatyvos reformoms atkeliavo iš, pasireiškia iš viršaus ir dabar reikia jas įgyvendinti, reikia užtikrinti, kad e, žemesniai lygmenys taip pat perims tas iniciatyvas ir kad dinamika tikrai tęsis, o tai nėra lengvas procesas. Yra daug įvairių interesų, kaip ir visur kitur. Ir netaip lengva jų bus atsisakyta. Ne viskas, aišku, pavyks iš pirmo karto. Reikia konstruktyviai ir kritiškai žiūrėti viską. Mes turime pasiūlyti pagalbą, kur galime, tačiau turėtume taip pat ir nestumti labai agresyviai, kadangi ir e, iš vidaus e, viduje šalies yra tam tikrų jėgų, mes nenorime per nelik daug spaudimo daryti, bet taip pat žiūr, turime žiūrėti, kas vyksta, teikti paramą, konsultacijas, galbūt pasiūlyti kažką daugiau padaryti, pažiūrėti, kur mes galime būti naudingi. E, vystomasis bendradarbiavimas su Uzbekistanu nenutruko niekad, po Andižano įvykių šiek tiek buvo pristabdyta pagalba, tačiau visiškai nebuvo nutraukta ir pastaraisiais metais mes vėl bandėme atsargiai aktyviau dirbti, kad galėtume paskatinti poslinkius. Yra ir projektų žmogaus teisų srityje. Yra um, nedidelių um, kvietimų dalyvauti konkursuose, gauti finansavimą, kad būtų galima gyvendinti demokratijos žmogaus teisų projektus nedidelius, pavyzdžiui, kovoti su radikalizacija. Abu Dabija buvo paskelbta apie iniciatyvas. Mes bandome sustiprinti e, pilietinę visuomenę, kai tik galime tą padaryti ir mes Matome, kad šiek tiek lengviau tą daryti esant naujai vyriausybei, bet turėtume labai atsargiai žengti į priekį ir nepradėti mm, judinti valties pernelyg stipriai iš pat pradžių, kadangi reakcija ar poveikis gali būti netoks, kokio norime. E, nepaprastai daug problemų yra ir mes suprantame, kad kaimynai taip pat turi padėti spręsti šias problemas. Reikia, kad būtų dirbama glaudžiau su kaiminėmis šalimis. Man atrodo, ta politika vadinama kaiminai pirmiausiai. Taškente girdėjome apie tai. Ir reikia spręsti sudėtingus klausimus kartu. Aš Habate regioninis centras e, jungtinių tautų pasiūlė konvencijas, kurios galėtų padėti spręsti vandens tokos problemą regione. Kaip suprantu, ši iniciatyva sulaukė pritarimo iš Uzbekistano pusės. Nesu tikras dėl kirgizų ir tadžikų, ar jie taip pat e, pritarė pasiūlymams tai būtų reikalinga, bet reikia, kad būtų dirbam pagal tarptautinės taisyklės, o mūsų pozicija visuomet buvo aiški. Kalbėjome apie tai, kaip mūsų nuomonė būtų galima išspręsti problemas ir kol kas nebuvo sureaguota į mūsų pasisiūlymą padėti, bet mes kol kas ir nebandome būti pernelyg uh, aktyvūs, siekti tarpininkauti, bet jeigu atsiras toks poreikis, tai mes būsime pasirengę. Dėl terorizmo gražinamų uh, asmenų aš uh, nekalbėjau apie teisingumą ir vidaus reikalus, kai buvo atėjęs lapkričio mėnesį jūsų pakomitetį. Uh, bet mes įsamei esame aptarę ir pačių uzbekų iniciatyvą. Jie nori praplėsti dialogą su mumis ir taip pat svarstyti šiuos klausimus. Kiek leidžia mūsų ištekliai, turime suvokti, kad šis regionas nėra pats didžiausias mūsų agentūrų prioritetas saugumo srityje ir panašiai, tačiau grėsmės egzistuoja. Uh, jos nėra izoliuotos, atskirtos vienos nuo kitų. Nors e, tos šalis nėra šalia ES sienų, tai nereiškia, kad grėsmės iš ten negali atkeliauti iki mūsų. Mes turime galvoti, kaip bandyti dirbti, bet taip pat nepamiršti pagrindinių teisių, pagrindinių laisvių ir žmogaus teisų aspektų. Ačiū ponui Šmidel. Norėčiau Jums padėkoti už pateiktą informaciją ir už tai, kad vertinate situaciją šalyje kaip e, gerėjančią. Ir mes patys e, norėtumėm e, įsitikinti tuo vizito Uzbekistane metu, jeigu tas vizitas įvyks. Jūs sakėte, kad jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras ketina apsilankyti Uzbekistane, bet to neužtenka. Juk ir mes prašėme galimybės apsilankyti Uzbekistane. Pertais metais tokios galimybės neturėjome, norime tai padaryti šiemet. Jau esame parengę e, dalyvių sąrašą. E, ponas Zeller, ponas Kaski, ponas Bukner ir kiti yra pasirengę vykti į Uzbekistaną, tiesiog reikia sulaukti uzbekų atsakymo. Mes prašėme organizuoti e, mums pateikti atsakymą, kuo galima greičiau ir vėliausiai šio atsakymo lauktume kitą savaitę. Ir jeigu jūs e, sugebėsite susisiekti su Uzbeko valdžia, prašau informuokite, kad labai svarbu mums e, iš Druapa komitečio apsilankyti Uzbekistane. Ačiū Jums, ačiū komiteto nariams. Posėdis yra baigtas. Kitas mūsų e, posėdis įvyks gegužės 30 dieną. Geros dienos visiems. Thank you. Thank you so much. You're welcome.